Mėly kolegos, ponios ir ponai, kviečiu visus susėsti. Prašau šiek tiek tylos. Mūsų darbo tvarkė yra gan įtempta, laukia ilga popietė, taigi norėčiau prašyti, paprašyti laikytis kiekvienam klausimui numatyto laiko ir atsiprašau, jeigu šiek tiek brutaliai taikysiu šią taisyklę. Jūs jau esate susipažinę su darbo tvarkės projektu, jeigu nėra pastabų, darbo tvarkės projektas laikomas patvirtintų. Antras dalykas - kiti pirmininko pranešimai. Visos mūsų taksė komiteto kalbos, visas kalbas yra verčiamas Ir tai yra atviras e, posėdis, prieinamas visiems ir taip pat yra jis transliuojamas internetu. Posėdis e, iš, iš principo skiriamas 11 tarptautinių korporacijų atstovų klausimams, e, tų korporacijų, kurias pakvietėme prisidėti prie mūsų darbo. Prieš pradedant darbą atsižvelgiant į tai, kad e, Paryžiuje prieš dvi dienas įvyko baisi tragedija, aš norėčiau visus pakviesti tylos minutę pagerbti nukentėjusiosius, taip pat e, išreikšti solidarumą jų artimiesiems, taip pat e, pagerbti ir kitas aukas Junktinės Amerikos valstijose ir kitur. Taigi, tylos minutės kalbėjau.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 Mes penkias valandas, iki dešimtos valandos, penkias valandas esame numatę šiam posėdžiui. Taigi darbą organizuosime labai griežtai. Numatomas dvi diskusijos, du klausimo etapai. Pirmiausia, išklausysime penkias įmonės, o po to bus galima užduoti klausimus. Trys parlamento narių grupės, atstovaujančios įvairioms politinėms frakcijoms, tuomet užduos klausimus toms penkioms įmonėms. Taigi pagal numatytą taisyklę kiekvienas įmonės atstovas turės galimybę pasisakyti per penkias minutės. Po to kiekvienas narys, kuris yra užsirašęs ir kuriam suteikiama galimybė suteikti klausimą, jam skiriamos dvi minutės, o po to įmonių atstovas galės kiekvienam atsakyti, atsakymui skiriamos penkios minutės. Šis susitikimas, šis posėdis yra taks komiteto paskutinis posėdis pagal dabartinius įgaliojimus. Kitą savaitę, lapkričio 25 dieną, Strasbūrė, bus svarstomas pranešimas plenarnėme, plenarnėme posėdėje. Taigi mes ir nusprendėme dėl to šiandien surenkti tokį, tokius klausimus, kad būtų galima įtraukti jų rezultatus į galutinį pranešimą, dėl kurio balsuojama bus plenarnėme posėdėje. Taigi aš labai norėčiau padėkoti įmonių atstovams, jų vadovams už tai, kad jie atvyko. Jų dalyvavimas reiškia, kad joks ūkio subjektas nesvarbu, koks galingas tai būtų ūkio subjektas ar tarptautinė korporacija, neturėtų atsisakyti bendradarbiauti su Europos parlamentu ir mes dėl to labai džiaugiamės. Mūsų svečiams, pakviestiems svečiams ir taip pat e, interneto klausytams norėčiau štai ką pasakyti. Šis komitetas buvo įsteigtas Europos parlamento po to, kai paaiškėjo LuxLeaks skandalo informacija, parlamentas mus įgaliojo ištirti mokesčių vengimo praktiką, kuri egzistuoja Europos Sąjungoje, ir pateikti pasiūlymus, kad būtų galima imtis atitinkamų priemonių. Ir mes nuo metų pradžios dirbome labai daug su Europos komisija ir taip pat su EBPO. Nacionaliniai priešingai nacionaliniai parlamentai, Europos parlamentas nedalyvauja e, priimant sprendimus dėl mokesčių, tačiau mūsų vaidmuo yra apginti bendrus ES interesus, pasirūpinant, kad būtų laikomasi pagrindinių principų, tai yra sąžininga konkurencija, turint omenyje ir konkurenciją tarp įmonių, ir konkurenciją tarp valstybių narių. Šis principas, taip, tai yra skaidrumo, lojalumo ir lygybės principas. Tačiau mes esame nustatę, kad e, konkurencija tapo nesažininga, ne vienoda ir e, neteisėta, taigi e, dėl to kenčia vienos valstybės, o kitos pelnosi kitų valstybių sąskaitą. Taigi mes manome, kad tam reikia užkirsti kelią ir reikalingas sąžiningas bendradarbiavimas ir konkurencija. Ir labai svarbu, kad mokesčių sistemoje nebūtų tokių skandalų daugiau, koks buvo LuxLeaks skandalas. Taigi, jūs e, turite suprasti, kad mes nesame nei teisėjai, nei teisėjų kolegija, nei teismas, esame uh, teisės aktų rengėjai, mes bandome susekti netinkamą administracinę praktiką, netinkamus įstatymus ir juos pakeisti geresniais. Kadangi šiandien neturime daug laiko, aš norėčiau štai ką pasakyti. Venkite, susilaikykite nuo kokių tai ilgų istorijų pasakojimo. Jūs žinote, kad mes žinome ir mes esame susipažinę su visais dokumentais, kuriuos jūs esate paskelbę. Taipogi esame susipažinę su tyrimais, kuriuos atliko nacionaliniai parlamentai, surengė panašius klausimus. Žinome, kad ir spaudoje buvo pasirodę nemažai straipsnių, esame su jais susipažinę. Mes susipažinę su sistemomis valstybės narės ir taip pat Šveicarijoje, taigi mūsų turimos informacijos lygis yra pakankamai didelis, turint omenyje tai, kaip viskas vyksta dabar. Mus labiausia domina tai, kokia yra jūsų patirtis praeities ir dabartinė patirtis, turint omenyje ES mokesčių ir pasaulinę mokesčių strategiją. Kaip buvo atsižvelgta jūsų įmonėje apie veikiančius teisės aktus mokesčių srityje? Ir mes norime suprasti, kaip įmonės užsiima ar ne kūrybingumu mokesčių srityje. Taigi mes norime pirmiausia išklausyti jūsų nuomonės apie geriausius teisės aktus, kurie atitiktų 21 amžiaus ekonomikos poreikius. Ir per EBPO Europos komisiją su jumis iš dalies dėl to buvo konsultuojamasi. Taigi mes suprantame, kad e, tie mokesčių teisės aktai buvo priimti gerokai anksčiau, dabar viskas yra pasikeitę, anksčiau prieš šimtą metų nebuvo nei skaitmeninės ekonomikos, nei nieko ir dabar ES lygmenių ir pasaulio lygmenių reikalingos atnaujintos taisyklės, kad būtų galima užtikrinti sąžiningą ir teisingą konkurenciją mokesčių srityje. Jūs vykdote savo veiklą ir mokyti atlyginimų savo darbuotojams, mes taip pat norime užtikrinti, kad būtų pakankamai viešų lėšų surenkamų per mokesčius. Taigi, jūsų įmonės galbūt susidūrė su teisminė, teisminiais kokiais tai tyrimais. Europos parlamentas į tos procedūras, teisminės procedūras visiškai nesikiš, nes mes norime atskirti valdymo lygmenis. Ir tiek gal būtų įžangai. Ir dabar peisime prie pirmos diskusijos. Ir tai pirmiausia, Niklos Lamblat, kuris yra Google e, įmonės atstovas. Prašau, jums skiriamos penkios minutės. Pone pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, dėkoju, kad mane pakvietėte. Aš labai lauksiu jūsų klausimų ir labai džiaugiuosi, kad suteikėte galimybę e, pasakyti kelis, pasakyti kelis žodžius. Tai yra tinkamas momentas pakalbėti apie mokesčius tarptautinės korporacijos, e, tarptautinėse korporacijose, apie tai jau buvo kalbama kurį laiką. Europos e, Sąjungoje, įvairiose nacionalinės jurisdikcijos, Junktinė karalystė, Prancūzija, Australija, mes dalyvavome panašiuose parlamentiniuose tyrimuose. Google turi labai skaidrę mokesčių sistemą, tarptautinę mokesčių sistemą. Mūsų pirmininkas Financial Times prieš dviejus metus parašė, kad Reikia atvirų diskusijų apie tai, kaip reformuoti pasaulinę mokesčių sistemą ir reikia siekti konsensuso tarp daugia šalių institucijų, tokių kaip EBPO. Ir tas procesas panašu leido pasiekti neblogos pažangos per pastarosius kelis metus. Mes taip pat teigiame, kad vyriausybės turi rašyti taisyklės, o įmonės turi jų laikytis. Mūsų verslo struktūra visapusiškai atitinka įstatymus ir mes laikomės mokesčių reglamentų, kurie buvo parengti prieš keletą dešimtmečių. Tai nėra kažkokia tai unikali Google E, sistema. Pas mus mokesčių sistema yra aiškiai žinoma, ji yra taikoma daugelie tarptautinių korporacijų. Kalbant apie mūsų veiklą, mes esame globali įmonė, 70 biurų turime nei, daugiau nei 40 šalių, turime verslo partnerių visame pasaulyje, Europoje esame, mūsų štabas yra Airijoje, kur yra daugiau nei 5000 darbuotojų, kurie aptarnauja klientus visoje Europoje, artimuose rytuose ir Afrikoje. Taigi Pas mus yra daugiau nei 14 tūkstančių darbuotojų ES ir mes milijardus eurų esame investavę ir Europinę infrastruktūrą ir Europinės partnerystės. Taigi netgi esant tokioms didžiuliams investicijoms, Google, kaip ir daugelis kitų tarptautinių korporacijų, labai daug įmonių pelno mokesčio moka savo šalyje. 19,3 procento buvo praeitais metais, tai 3,3 milijardo JAV dolerių dalis tų mokesčių buvo sumokėta JAV. Tokie mokesniai įsipareigojimai yra susiję su tuo, kad įmonių pelno mokestis yra grindžiamas pelnu, bet ne įplaukomis, atsižvelgiant į e, buveinę. Taigi, turime taip pat ir didžiulį intelektinį kapitalą, algoritmus ir technologijas, tai yra susiję su mūsų reklaminiais aukcionais. Google Inc. yra mūsų e, motininė įmonė, Taigi kaštai ir rizika, turint omenyje tokio intelektinio kapitalo e, plėtojimą, e, tarptautinė mokesčių sistema yra susijusi su pelno ir žalos sistema. Ten, kur, toje šalyje, kur yra, daugiaus, kur yra patiriamas, e, kur yra gaunamas pelnas. Praeitais metais Google Inc. 9,8 milijardo eurų skiria moksliniams tyrimams ir plėtrai. Dalis tų išlaidų ir rizikos susijusių su Google Airija kur vykdoma ES, veikla, mūsų veikla Europos Sąjungoje. Mes nusprendėme prieš dešimtmetį įsisteigti Airijoje, aišku, pirmiausia, dėl patrauklios mokesčių sistemos. Dviguba airiška kitaip vadinamoji sistema, kurią taiko daugelis tarptautinių korporacijų, bet buvo daug spekulacijų apie tai, kad tai bandoma vengti mokesčių, tačiau tai tikrai nesusijęs su tuo, kiek mes mokesčių sumokame įvairiose es valstybės narėse. Taigi, kokia yra mūsų struktūra įvairiose ES valstybės narėse. Google Vokietija, Google Švedija, kur dirbu aš, dvi pagrindinės funkcijas atlieka. Pirmiausia, teikia pardavimų ir marketingo paslaugas, kai kurie mm, produktai, produktai jau sudėtinga reklamuoti, dėl to reikia asmenių kontaktų su verslo įmonėmis, kad mes paaiškintumėme apie savo produktus ir kad būtų galima e, internetu e, skleisti reklamą. Daug, dauguma tokių ES bendrovių taip pat teikia ir mokslinio tyrimų paslaugas. 400, pavyzdžiui, inžinierių dirba Google Vokietija įmonėje. Jie gauna atlyginimą pagal atitinkamą e, kainų perkelimo sistemą priklausomai nuo to, kiek tokios įmonės mokėtų e, kitose šalyse. Na, alternatyva būtų pasamdyti kitą agentūrą, kad tokias paslaugas teiktų. Tai yra standartinis būdas, kaip tarptautinės korporacijos gali veikti įvairiose jurisdikcijose. Ta struktūra atspindi tarptautinių sistemų esmę, kad didžiausia pajamų mokesčio dalis mokama šalyje, kur yra steigus įmonė. Taigi tos taisyklės dabar šiek tiek keičiasi. Airija e, atsisako dvigubo, dvigubos ariškos sistemos, taip pat buvo priimti atitinkami sprendimai dėl valstybės paramos Ir vyriausybės, aišku, ir toliau naudosis mokesčių politiką, kad ragintų investicijas į mokslinius tyrimus ir plėtrą. Pagal EBPO 26 iš 30, 26 iki 35 e BPO valstybių moka, e, taiko tokius, tokias mokesčių lengvetas ir panašu, kad įmonės ir toliau naudosis tomis lengvatomis. Ačiū. Atsiprašau, sako pirmininkas. Taigi labai prašau pris, prisistatymę kalbėti ir apie savo strategiją, ir patarimus, kuriuos galėtumėte teikti. Dabar ponia Delfin Reir, Facebookas. Ji yra viršos politikos direktorė pietų Europai. Prašau. Pone pirmininkė, ponės ir ponai, dėkoju, kad suteikite man galimybę šiandien pristatyti Facebook įmonę. Aš esu Delfin Reir, esu Facebooko viešų, viešos politikos direktorė Pietų Europai ir taip pat aš esu atsakinga iš mokesčių politiką ir mokesčių sistemą. Nesu mokesčių sistemos specialistė, bet tikiuosi, kad šiandien galėsiu pateikti naudingos informacijos. Facebookas yra Amerikos įmonė, kuri veikia visame pasaulyje. Europa, ir lab, Europoje Facebookas yra labai svarbus ir aš norėčiau pristatyti mūsų veiklą, mūsų investicijas ir tai, kaip mes prisidedame prie Europos ekonomikos ir kokia yra mūsų mokesčių politika. Facebookas yra labai atviras, atvira įmonė, mes esame novatoriška įmonė ir mes valdžios žmonėms leidžiame keistis informaciją visame pasaulyje, mūsų paslaugomis naudojasi daugiau kaip milijardas, pusantro milijardo žmonių ir iš jų 315 milijonų yra europiečiai. 2000 ketvi, nuo ket, 2004 iki 2008 metų mes e, vykdėme savo veiklą siekiant e, siekiant komercinio operacijų. Taip pat norėčiau priminti, kad e, mūsų verslo modelis yra pagrystas E, reklamos pardavimu internetu, tai leidžia užtikrinti dinamišką konkurenciją, priklausomai nuo rinkos dydžio ir nuo to, kokia yra situacija įnamojų momentų. Facebookas yra ta įmonė, kuri daug investuoja į infrastruktūrą ir į personalą. Facebookas yra pasaulinė įmonė, tačiau tai yra įmonė, kuri yra labai svarbi Europoje ir mes 14 filialų ir biurų esame įsteigę Europoje, daugiau negu 1700 darbuotojų dirba Europoje. Mūsų tarptautinis e, e, buveinė yra Dublinė, 2009 metais jį, buvo, jį pradėjo veikti, 2000 dabar žmonių dirba e, su mūsų klientais ir padeda Facebooko vartotojams Europoje ir visame pasaulyje. Mes taip pat turime duomenų sandėliavimo centrą, Švedijoje, taip pat e, jį atvėrėme, jis pradėjo dirbti šiais, šiais metais, taip pat e, Paryžyje e, darbą pradėjo ir mokslinio tyrimų centras. Ir taip pat turime e, biurų visoje Europoje, Madride, Briuselėje, Varšo, Varšuvoje, Milane ir kitose, kitose miestuose. Kasdien Facebook naudojasi nedidelės ES įmonės, turinio kūrėjai, Taigi mes e, pritraukiame vis daugiau visuomenės, e, naudo, kuri naudojasi mūsų paslaugomis. Ir dauguma naujos ekonomikos e, subjektų irgi yra mūsų klientai, tokios įmonės kaip Black Bakar ir kitos. Taigi 28 ES valstybės narėse 51 milijardas eurų buvo bendras mūsų pelnas. Mūsų verslo modelis yra partnerystės modelis, mes vykdome part, įvairią partnerystę ir vykdome skaitmenimo veiklą. Mes esame bendros ES rinkos gynėjai ir manome, kad skaitmenė, skaitmenė transatlantinė rinka irgi būtų labai naudinga. Dabar perinant prie temos Facebookas labai rimtai laikosi savo mokesnių įsipareigojimų, mes mokame visus įstatymais numatytus mokesčius, įskaitant ir Europoje. Facebookas turi filialus, kurie, pažiūrėjau, filialas Airijoje dirba pagal to šalies įstatymus ir mes, mano kolega labai puikiai paaiškino Airijos, tą dvigubą Airijos modelį, mokesčių modelį. Ir mūsų komercinė tarptautinė veikla susilaukia paramos iš stambių, pavyzdžiui, konsultacinių įmonių, reklamos įmonių, marketingo įmonių, taip pat yra kiti filialai ir biurai, kurie leidžia mums tvarkyti tą duomenų sandėliavimo sistemą, kaupimo sistemą. Pirmininkas, ponė, atsiprašau, tik penkios minutės ir nedaugiau. Taip pat kitiems norėčiau pasakyti, kad galbūt mažiau laiko skirkite savo įmonės pristatymui, nes mes esame susipažinę su jūsų įmonėmis. Ir pereikite iš karto prie temos. Tai yra mokesčių sistema, dabartinė padėtis ir kaip matote ir vertinate ateitį. Taigi, taigi e, po to galėsite, aišku, atsakyti į klausimus. Amazon Monique Meche. Meš, meš. Ji yra viceprezidentė. Ačiū, pirmininkė. Mes visi galvojame apie Prancūziją šiandieną. Aš esu Monik Meš, Amazon e, vicepirmininkė tarptautiniai viešai politikai ir aš kartu atvykau su Steve Dishman, e, kuris užsima mokesčiais Europoje, vicepirmininkas šios skyriaus yra. Ir mes norim pakalbėti apie tarptautinę mokesčių reformą. Mes labai džiaugiamės, kad galime lankytis pas jūs ir pristatyti savo nuomonę apie e, mokesčių reformą politiką, pirmiausiai apie BPO mokesčių bazės erozijos ir pelno perkėlimą perkelimo projektą ir komisijos e, pasiūlymus dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčių bazės. Mes ES veikėme nuo 98 metų, daugiau kaip 35 tūkstančiai darbuotojų dirba <laughs> valstybėse narėse 50 punktų. Mes e, pirmiausia galvome apie e, vartotojus, dirbame su E, smulkimis vidutinėmis įmonėmis. E, mes palaikome bent sėkmingos Europos bendros rinkos viziją, taip pat e, remiame iniciatyvas, kurios užtikrina vientisas taisyklės tiek Europos rinkoje, tiek tarptautiniu mastu. Kai įmonės galvoja apie investicijas, aiškumas ir tikslumas taisyklių požiūrių yra labai svarbu, kaip taisyklės taikoma. Uh, Tai yra labai svarbu, dėl to mes BPO e, BEPS projektą remiame, e, taip pat sakome, kad reikia tarptautinio konsensuso dėl reformų. Labai džiugu, kad BEPS projektas e, sulaukė daugelį svečių E, pritarimo ir daug suinteresuotų asmenų išsakė savo nuomonę. Mes e, labai sveikiname šį žingsnį. Ir BEPS dalyviai patys yra pasakę, kad yra labai svarbu e, sustarti dėl konsensuso ir jį nuosekliai įgyvendinti. Mes norime, kad koordinavimas veiksmų vyktų Europos ir tarptautinių lygmenių. Taip pat mes manome, kad ES gali labai svarbu vaidmenį suvaidinti įmantį svarbiausių žingsnių. Pirmiausia, turėtų turėtų pakankamai daug šalių prisijungti prie tos daugiašalės starties, kurią rengė EBPO 16 metais. E, tokiu būdu BEPS reformos bus įgyvendintos e, nuosekliai. Toliau e, reikia pakankamai gerų taisyklių dėl pelno ir e, nuostolių paskirstimo ir e VPO paskelbs taisyklės nuės kitais metais. Paskirstimo taisyklės turėtų būti taikomos pagal tos pačius principus pelnui ir nuostoliams. Taip pat šalis turėtų pasiūlyti gerus mechanizmus saistančiam arbitražui. E, Jeigu, pavyzdžiui, dvi arba tri daugiau šalių e, laikosi skirtingų taisyklių dėl pelno ar nuostolio e, paskirstimo ir e, tie procesai BEPS kontekste suteiks daugiau aiškumo, dėl to mes remiame tolesnį EBPO darbą šioje srityje. Mes taip pat remiame komisijos pasiūlymus dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės, kad būtų galima užtikrinti konsensusą tarp mokesčių uh, E, inspekcijų. E, mes suprantame, kad e, pasiūlymas skirtas sumažinti sąnaudas ir sudėtingumą ir sumažins administracinę naštą. Mes pritarėme daugeliu biznio verslo asociacijų dėl to, kad be konsolidavimo nebus įmanoma pasiekti naudos ir ginčiai išliks. Taigi, bet e, kokie pasiūlymai turi e, kalbėti ne tik apie pelno paskirstimą, bet ir apie nuostolius. Tokios įmonės kaip mūsų labai daug investuoja į MVI naujas įmonės ir mūsų veikla gali būti susijusi ne tik su pelnu, bet ir su nuostoliais. Jeigu konsolidavimo neįmanoma atlikti iki vėlesnio etapo, tai mes tuomet siūlome e, įvesti. E, E, ta versija, kuri dabar aptariama EBPO, e, saistančio ar privalomos saistančio arbitražo. Ir tai turėtų užtikrinti daugiau aiškumo tarp valstybių narių, ypač esant ginčiams dėl perkelimo e, kainos nustatymo. Tai prisidėtų prie palankesnio investicijų klimato Europoje. Taigi mes palaikome mokesčių reformą, kuri užtikrins paprastesnės taisyklės, kurios leis nuoseklesnį gyvendinimą. Ačiū, ponė, dabar pakeisime mm, e, veiklą ponas Makinan, HSBC banko atstovas. Prašom, penkias minutės jums. Labai diena, e, pirmininkė, aš esu Makinen iš HSBC. SBC banko. Man labai malonu čia šiandien atstovauti mano bankui šiame komitete. Aš norėčiau pirmiausia pakalbėti apie tai, kaip HSBC bankas vertina savo mokesčių reikalus. Aš manau, kad tai yra esminis klausimas, kurį jūs norite, kad mes pakomentuotumėme. Taigi mes mokesčius vertiname taip, reikia, mes privalome tose šalyse, kur veikiame, sumokėti tuos mokesčius, kuriuos privalome. Ir tam perkelimo taisyklių E, perkelimo kainų taisyklės turi būti taikomos atitinkamai ir bendrosios taisyklės turi būti taikomos taip, kad tinkamas pelnas būtų surinktas tinkamoje vietoje. Kitas dalykas, mes turime pasirūpinti, kad nebūtų agresyviai vengiama mokėti mokesčių, kad nebūtų užsimta tokia praktika. Ir dar vienas rytis, kur mūsų manimų būtų naudinga pamastyti, tai yra skaidrumo klausimas. Mes mokesčių inspekcijomis palaikome labai atvirus santykius ir mes manome, kad e, šalių ataskaitos būtų labai naudingo. Kapitalimo reikalavimų direktyva numeris 4. Taigi, esame bankas ir matyti jūsų nariai ir suinteresuoti asmenys norėtų uh, kad mes pakalbėtumėme daugiau apie taip vadinamąjį Swissleak skandalą, kuris nutiko su mūsų banku prieš septynerius metus ir mes pripažįstame, kad tuo metu, pripažinom ir tuomet ir dabar pripažįstame, kad ta kultūra ir ta praktika privačiame banke tuo metu nebuvo priimtina ir mes labai sveikiname FATKA teisės aktų pritaikymą visame pasaulyje ir bendrus atsiskaitimo standartus, automatinės informacijos mainus, kurie buvo numatyti po praėjus keliems metams. Ir aš manau, kad mes na, esame įsitikinę, kad skaidrumas, ypač mūsų klientams, bus labai naudingas. Ir dabar, kalbant apie mūsų privatų į banką, mes radikaliai transforma, transformavome savo veiklą ir jūs tą pamatysite ir uh, mūsų tinklapyje. Ten viskas paaiškinta, kas buvo padaryta, bet aš dar kartą norėčiau pabrėžti, kad esame visiškai pakeitę kultūrą ir praktiką savo privačiajame bankė ir tą esame padarę savo kitose verslo rūšyse, srityse. Mes kiek įmanoma bandome pasirūpinti, kad jeigu žinome, įtariame klientus, jeigu įtariame, kad jie vengia mokėti mokesčius, tuomet mes pritaikome pinigų plovimo procedūrą ir prireikus mes nutraukiame santykius ir pateikėme reikiamas ataskaitas atitinkamoms institucijoms. Taigi, taip pat norėčiau pereiti prie tų klausimų, kurie buvo iškelti tame puikiame pranešime, kurį parengė šis komitetas lapkričio ketvirtąją dieną. Aš manau, kad čia yra trys pagrindiniai principai, kuriuos mūsų bankas norėtų įvertinti šiame pranešime. Pirmiausia, tai yra darna ir nuoseklumas. Toks principas mes labai jį sveikiname ir aš nekartosiu to, ką kolega iš Amazon kolegė iš Amazon kompanijos pasakė, daug ką, ką ji pasakė, man atrodo, yra prasminga. Ir dar vienas rytis, kuri mums yra priimtina, tai yra tai, kad mokeš, mokesčius reikia mokėti ten, kur vykdoma veikla. Ir kaip sakiau anksčiau, HSBC bankas būtent e, tą ir daro. Ir mes labai taip pat remiame ir trečiąjį principą, tai yra skaidrumo principą. Aš manau, kad skaidrumas santykiuose su mokesčių inspekcijomis, kalbant apie viešą informaciją, kalbant apie tai, kur vykdoma yra veikla ir kur yra mokami mokesčiai, yra prasmingas dalykas mums ir galiausiai mokesčių skaidrumas reikalavimas skaidriai skelbti mokesčius mums kaip bankui padeda pasirūpinti, kad mūsų mokesčiai būtų, mokeš, klientų mokesčiai būtų mokami skaidriai. Taigi faktą, fatka yra mūsų manimų labai prasminga priemonė. Taigi tiek, dėkoju. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Euh... Labai ačiū direktoriau dėl to, ką sakėte dėl ataskaitų už kiekvieną individualią valstybę. Tai ypatingai įdomi mintis, tai principas, kuris taikomas, kaip sakėte, jūsų atveju ir ne kitai, kitais atvejais netaikomas iš tikrųjų. Dabar Mark Huber suteiksiu žodį. Barclays mokesčių vadovas. Thank you for the invitation and the Gerbim komiteto nariai, ačiū, kad mane pakvietėte šiandieną. Aš esu Mark Hebet e, ir vadovauju mokesčių e, globalių padalinių e, Barclays. Mes e, jau daug, beveik 20 metų domėmės iniciatyvomis, kurios skirtos su e, mokesčių sistemoms supaprastinti. E, E, mums taip pat labai svarbi BEPS ir CCCTB iniciatyva. Norėčiau pristatyti mūsų požiūrį į mokesčius, bet prieš tai pristatysiu banką. Mes e, turime maždaug 130 darbuotojų visame pasaulyje, veikiame visame pasaulyje ir e, dirbame tokiose šalyse kaip Junktinė karalystė, JAV, Pietų Afrika. Mes e, teikiame įvairiausias bankinės e, paslaugas, įskaitant mažmeninę verslo bankininkystę, kredito korteles, mokėjimus, investicinę bankininkystę. 14 metais mes sumokėjome 3,49 milijardo svarų mokesčių, tik e, virš vieno, vos virš vieno milijardo, beveik vienas milijardas mokėtas pelno mokesčio iš pelno, kuris sudarė 2,26 milijardus. Jeigu pasižiūrėsime į e, geografinį pasiskirstimą, mes daugiausiai e, mokesčių mokame ten, kur gauname daugiausiai pajamų - Junktinė karalystė, JAV ir Pietų Afrikoje ir e, daugiausiai vis tik tai mokesčių mokame savo šalyje Junktinėje karalystėje. E, PricewaterhouseCoopers e, įvertino, kad mes 14 metais buvome pirmoji šimto bendrovių, kuris sumokėjo daugiausiai mokesčių Junktinėje karalystėje. Ir mes dabar gyvename programą vidinių pokyčių, kur, pokyčių, kurie labai pakeis mūsų banką. Ir proceso metu Mes 13 metais e, paskelbėme mokesčių principus, kurie apibrėžia mūsų elgesį mokesčių sityse. Tai yra visi mano primami ir mūsų bakliais grupės primami sprendimai dėl mokesčių. Mokesčių principai reikalauja, kad bet koks mokesčių plana, e, planavimas mūsų klientų vardu ar mūsų vardu turi e, paremti tikrą komercinę veiklą laikytis įprastų e, tradicijų, praktikos, taip pat teisės aktų ir e, bankų mokesčių elgesio kodekso. Taip pat turi būti tokie mokesčiai, kokiu tikisi mokesčių inspekcijos ir kad atitiktų mūsų tikslus ir vertybės e, Mes e, taip pat e, norime pasakyti, kad parlamentas e, ėmėsi gero darbo dėl mokesčių skaidrumo ir taip pat labai naudingas yra naudingos ataskaitos pagal šalis. Taip pat mes ėmėmės tolesnių veiksmų, negu kad numatyta ketvirtoje kapitalo reikalavimų direktyvoje ir e, Be metinės ataskaitos taip pat e, skelbėme e, visiems plačiai prieinamą trumpą e, įvertinimą šalies. Ir aš džiaugiuosi, kad mes esame vienas iš lyderių mokesčių skaidrumo srityje, ypač skelbdami savo tą taip vadinami trumpą informaciją apie šalį, country snapshot. Ir e, noriu pasakyti, kad e, labai džiaugiamės tuo darbu, kuriuo ėmėsi EBPO įgyvendinama BEPS e, projektą ir tikimės, kad e, pagerins tarptautinę mokesčių sistemą, jos principus BEPS projektas. Taip pat komisija pradėjo konsultacijas dėl bendros konsoliduotos pelno mokesčio bazės ir verslas taip pat ve, e, labai vertina šias konsultacijas ir pasiūlymus. Tikimės, kad bus pa, e, pavyks įgyvendinti visus pasiūlymus veiksmingai ir vėliau mielai pakalbėsiu su jumis išsameu apie tuos visus klausimus. Ačiū. Dabar po šių įžangų suteiksiu žodį keturiems parlamentarams, kurie atstovauja keturioms e, skaitlingiausiams frakcijoms ir e, Kartbalts, Kartbalts EPP e frakcijos vardu. Ähm, Ačiū pirmininkė. Dėkoju, ponios ir ponai, kad atvykote šiandienį komitetą, pristatėte šią informaciją. Būčiau mm, džiaugiasis, jeigu jūs būtumėt prieėmę pirmąjį mūsų kvietimą, bet galiu tik pacituoti buvusi kanclerį Konradą Adenauerį, kad, na, kiekvienas turi kasdien stengtis kalbėti vis išmintingiau, tai galbūt šį kartą jūsų kalbos tiesiog išmintingesnės yra. Tai e, gerai, kad jūs atvykote ir dabar norėčiau aptarti visų pirma mm, tris tokias temas. Aš manau, kad mums reikia sažiningesnio apmokestinimo ES ir reikia atkurti sažiningesnį, sažiningesnę mokesnę konkurenciją ES. Mūsų komitetas gan kritiškai vertina šią situaciją. Daug tarptautinių kompanijų formuoja savo veiklą taip, kad galėtų pasinaudoti mokesnėmis spragomis, kad galėtų išvengti kiek įmanoma mokesčių, tuo tarpu MVI dažniausiai sumoka daug daugiau mokesčių. Tad pirmas mano klausimas būtų toks, Kaip Jūs vertinat Jūsų mokestinės ir ties pranašumus palyginti su MVI, pavyzdžiui, ir kaip Jūs kaip vadybininkai, kaip aukščiausio lygio vadovai, ar, ar, ar jūsų mm, Ar jūsų manimų, jūsų kompanijos turi geresnės galimybės nei kiti? Ir trečias dalykas, kaip planuojate savo mokestinę veiklą, kokie yra jūsų vidiniai departamentai sukurti tiems klausimams, pavyzdžiui, mokestiniam planavimui, kaip atrodo jūsų visa pareigybinė hierarchija kompanijoje konkrečiai, kas yra atsakingi už mokesčius. Aš suprantu, bankų sistema specifinė, bet um, kompanijose, pavyzdžiui, kas yra atsakingi už mokesčius. Peter Zimon. Ačiū, pirmininkė. Socialdemokratų uh, vardu reikėtų tarti keletą žodžių taip pat šiame komiteto posėdėje. Gaila, kad neprieimėt mūsų pirmoje, pirmojo kvietimo. Tai buvo sutikta kaip nepagarba Europos parlamentui. Bet dabar dėl šiandienos kvietimo jūs apsigalvojote, pakeitėt nuomonę. Tai mes tikimės, kad ir ateityje taip reaguosite būtent į mūsų kvietimus. Europos parlamentas ir jo struktūros turi teisę pasinaudoti, aišku, atitinkamais teisiniais keliais. Kitos institucijos turi kitokių teisinių būdų priversti jūs atsakyti, mes kitokius gal kanalus turime, bet tikrai tikimės, kad bus mums parodyti tas, parodyta derama pagarba paminėčiau 8,8 milijardo licenzijų, kurios apmokėtos, būtent kalbu apie Airijoje įsikūrusią kompaniją Google. Jūs kalbėjote apie mokslo tyrimų plėtrą. Kaip jūs galėtumėt pasakyti, kaip jūs galėtumėt palyginti tai, kad yra tos licencijos apmokamos viename pasaulio kampelyje, registruojama Bermuduose, o, o mokslinė tyriamoji veikla vykdoma kitur. Kai, taip pat Amazonės noriu paklausti, kaip jūs galite paaiškinti piliečiams, kad nežiūrint to, kad turite daug įvairios infrastruktūros įvairiose valstybėse narėse, jūs nemokate mokesčių už tai, kad e, yra išlaikomas visos tos jūsų bazės, ta infrastruktūra ir taip toliau. Jungtinė karalystė, Ispanija, Vokietija ir taip toliau. Paminėčiau tokias valstybės, ar jūs galėtumėt aiškiai pasakyti, kokioje situacijoje yra Prancūzija, Lenkija ir taip toliau. Par le vice-président Bernd Lucke. Bernd Lucke. Vielen Dank, Herr Präsident. Ačiū pirmininkė. Norėčiau užduoti klausimą Facebook atstovui. Jūs pristatėte savo kompaniją, bet nieko nepasakėte uh, apie tuos klausimus, kurie labiausiai rūpi mūsų komitetui. Kitos kompanijos aiškiau kalbėjo, taigi noriu Facebook atstovas paklausti, kokia yra jūsų pozicija dėl pasiūlymo dėl e, bendros įmonių pelno mokesčių bazės. Taip pat, ką jūs galvote dėl komisijos pasiūlymo dėl konsoliduotos bendros įmonių pelno mokesčio bazės. Tai yra dar būtų netgi platesnis, platesnio turinio pasiūlymas. Ar jūs galvojate, kad tokia bazė yra geras dalykas, ar, ar, ar jūs laikytumėte tai sabotažu ir taip toliau. Taip pat, ką jūs galvojate apie mokesčių paskirstimą, kas dabar vyksta jūsų kompanijoje. Jungtinėje karalystėje jūs turite 2014 metais jūs sumokėjote apie 4 tūkstančius svarų, tačiau jūsų apyvarta yra apie 100 milijonų svarų toje šalyje. Jūsų įmonės e, verslo apmokesnimas būtų turėjęs siekti uh, šimtus milijonų dolerių svarų, o sumokėta vos keli tūkstančiai. Tiesiog noriu pasakyti, kad atotrukis yra nepaprastai didelis tarp pajamų generuotų Junktinėje karalystėje ir realaus sumokėto mokesčio. Ta, ir kai mano salose jūs turite įsiregistravę savo buveinį ir ten licenzijų mokesčiai keliauja ten. Tai e, noriu kaip ir e, Peter Simons paklausti, kaip yra? Ar jūs galvojate, kad tai, mm, kad jūs Kaimanų salose viską užregistravote ir ten viskas nukeliavo, čia yra sąžininga konkurencija? Michael Teurer. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai, visų pirma. Noriu pasakyti, kad mano manimu tikrai jau laikas buvo jums ateiti į mūsų komitetą. Uh, į anksčiau išsiųstus kvietimus jūs nesureagavote, nepriemėte jų. Noriu pasirauti Google. Jūs kalbėjote apie tai, kad Google turėjo filiją, e, dukterinė įmonė Bermudose, kad apsaugotų savo intelektinės nusavybės teisės. Tačiau iš tikrųjų Ar neįmanoma buvo intelektinės nusavybės apsaugoti JAV, tik Bermuduose buvo įmanoma tai padaryti? Gal buvo galima e, saugoti intelektinę nusavybę ES teritorijai? Ir taip pat noriu paklausti, jūs sakėte, jūs mokėsite daugiau mokesčių Vokietijoje ir Junktinėje karalystėje. Kodėl jūs taip nusprendėte, kas privertė jūs e, pakeisti savo politiką, apsigalvoti? Ir dėl patentų naudojimo Niderlanduose ir kitur, kokia jums buvo mokestinė nauda 2014-2013 metais, palyginus su e, operacijomis Kaimanų salose ir kitur. Ką Jūs galvojate taip pat apie mokestinį optimizavimą? Junktinė karalystė tai daro į tarptautinės kompanijos, tačiau kas reguliuoja tokią veiklą? Uh, ar tai yra šalis, kur yra e, kompanijos buveinė, ar tai konsultacinės firmas, ar kažkokios kitos kompanijos, kas. Dabar gal tokia pat seka, paprašysiu atsakyti į klausimus. Pone Lundlandai, prašom. Penkios minutės. Dėkui, pirminkė. Man atrodo, reikėtų paaiškinti situaciją. Visai teisingai buvo pastebėta e, tam, kad tam tikri dalykai buvo plačiai ap, e, aptartas spaudoje. Noriu pasakyti, kad vienas iš mūsų padalinių yra Merbuduose registruota, o Airijoje registruota bendrovės dalis, kuri parduoda e, skelbimus kalimų erdvę e, Europoje. Mes, e, tas padalinys, moka e, mokesčius Airijoje, Niderlandų padalinys Niderlanduose, o visa per mūtų struktūra nepanaikina mokesčių e, mokamų Europos Sąjungoje, tai susiję tik tai su JEV. Airijos vyriausybė dabar žiūri, e, galvoja, kaip reformuoti viską, kaip viską padaryti aiškiau, nusakomiau, skaidriau. Mes sekame tą procesą ir tikrai laikysimės teisės, e, teisės aktų, kaip kad jie bus pakeisti. Taip pat galima šiek tiek paminėti Bermudų struktūrą, ji nesusijusi su mokesčiais ir ES, bet tik su JAV e, mokesčių dalimis. Dar norėčiau pakalbėti šiek tiek apie MVI vaidmenį ir ryšį tarp NVI ir mokesčių teisės aktų. Mes matome, kad mikro uh, E, tarptautinės bendrovės e, auga labai greitai, kurios naudojasi tokiamis pačiomis mokesčių sistemomis, kaip mes didžiąją dalį mokesčių moka už produktus, kuriuos parduoda visame pasaulyje ir mokestis mokamas įregistruotoje e, šalyje. Pavyzdžiui, Pavyzdžiui, e, tos įmonės, kurios registruotos Europoje, e, prietaikų įmonės moka mokesčių Europoje, o ne ten, kur parduoda daugiausiai jų Amerikoje ar Azijoje. Yra keletas kitų e, bendrovų, kurios panašiai veikia sėkmingai šioje srityje anksčiau. Toliau kitas klausimas apie mokesčių sprendimus. Kai dauguma tarptautinių bendrovių mes priimame sprendimus, bet valdyba e, priima tuos sprendimus, valdyba turi daug patarėjų, konsultantų, kurie parodo, ką galima daryti, naudojantis egzistuojančią teisinę struktūrą, kurios reikia laikytis. Toks būtų mano klausimas į tuos, atsakymas į tuos klausimus. Taip pat manau, kad kitų buvo skirtingų klausimų, toj prisiminsiu, ką aš pasižymėjau. Ne, atrodo tiek. Jeigu aš jūs gerai supratau, jūs sakėte, kad uh, Double Irish uh, gali būti e, derinamas su Dutch sandwich. Ir tai uh, galima uh, uh, sėti su jav, bet tai neturi jokios įtakos mokesčiams, kurie mokami JAV ir kurie mokami e, Europoje. Yra mokesnės prievolės, e, kurios taikomos ir lėšoms esančiams Bermuduose. Ber... Jeigu galėtume gauti raštišką šiek tiek įsamesnę informaciją, mums tai būtų naudinga. Dėkuoju Jums už tai. E, Facebook atstovė. Pone Reir, pirmininkė, aš pabandysiu atsakyti klausimus, kurie buvo man skirti. Tikiuosi mane girdite, mikrofonas šiek tiek man per toli. Na, buvo pateikta keletas klausimų ir pirmiausia atsakysiu apie Junktinę karalystę, Angliją. Tai yra labai svarbi veikla veiklos teritoriją, e, labai daug augimo matome, mes labai gerus specialistus marketingo, inžinierius samdome ten. Tie žmonės tikrai yra labai patyrę. Mes norime juos išlaikyti, nes tai yra labai konkurencinga e, e, rinka. Mano uh, kaimynas iš dešinės, taip pat priklauso įmoniai, kuri e, yra labai konkurente didelė darbo rinkoje mūsų. Taigi mes turime e, gana dosnus būti savo darbuotojams ir e, taip pat tam tikras Akcijas, e, akcijų galimybės esame e, numatę, jiems galimybės gyti asie, akcijas. 37 e, procentai akcijų vertė 37 procentais išaugo Jungtinėje karalystėje ir mes deriname tai ir at atlyginimus ir taip pat e, mes 2014 metais pagal tai mokėjome mokesčius. Kitas klausimas, kuris e, susijęs su e, bendra konsoliduotoje pelno mokesčio baze. Galima pasakyti, kad įmonės E, nori išsiaiškinti, kaip galima investuoti ir aukti. Ir vienas iš labai svarbių elementų yra fiskalinės mokesčių taisyklės, jų numatomumas, tarpusavio saveikumas. Kuo tas elementas bus stipresnis, tuo didesnės augimo galimybės turės įmonės. Bendra konsoliduota į pelno mokesčio bazė yra modelis atitinkantis mūsų tikslus, bet ne mes, o vyriausybės turi šiuo klausimu priimti sprendimus. O dėl trečio klausimo, kuris buvo susijęs su Keimano salomis, mūsų modelis yra lygiai toks pat kaip ir Google modelis. Mes E, veikiame visame pasaulyje ir mūsų centras yra e, šiuo požiūriu Keimano salos. Mes veikiame e, tarptautiniu mastu, buvo kalbama apie kūrybą mokesčių sitie, bet tai yra konservatyvus požiūris, kuris yra naudojama iš tikrųjų ir e, labai greitai galima pritaikyti tą modelį tarptautiniu mastu. Dėl tų priežasčių mes e, intelektinę nuosavybę e, laikome Keimano salose ir noriu Jums taip pat pasakyti, kad mūsų modelis yra toks, apie kurį Jūs kalbėjote dabar, bet jisai toliau plėtosis, aš apie tai anksčiau nekalbėjau, EBPO e, BEPS e, kontekste atlieka didelį darbą ir taip pat e, Airija nusprendė įdėkti tam tikrus pokyčius ir dėl to ir atitinkamai keisis mūsų modelis. Norėčiau pastebėti porą dalykų. Pirmiausia, mane pritrenkė tai, kad ponas Lundblad E, sakė, kad e, veikia filialas e, Airijoje, taip pat kitas padalinys mokesnėme rojuje, kad mokami mokesčiai JAV, bet taip pat tai nepaveikia to, kokie mokesčiai mokami Europos Sąjungoje. Bet aš noriu pasakyti, kad JAV, kai lankiausi, buvau susitikęs su senatoriais, kurie kalbėjo su pono Tim Kut Ir Tim Cook e, ir mačiau, kad Tim e, Cook e, kalbėjo apie tai, kad naudojamas tas Double Irish principas tam, kad būtų išvengta mokėti mokesčių Europoje. Jūs norite pasakyti, ką nors tuo klausimu? Intelektinė nuosavybė yra Keimanų salose, bet tai neturi poveikio daugumai Europos valstybių ir e, tiems mokesčiams, kurie mokami Airijoje, nei Airijai. Tai yra e, valstybės, kurios nėra Europos Sąjungoje. Taigi, tai tampa Europos valstybių problemam. Daros viskas labai įdomu. Kitas pastebėjimas, kurį norėčiau išsakyti kolegoms. Facebook, kodėl mums e, rūpi ši bendrovė. Jeigu aš teisingai supratau, Facebook mano, kad e, jo jėga, jos jėga, konkurencingumas susijęs su inžinierių kvalifikacija, pirmiausia, Junktinėje karalystėje ir dėl to mokamas labai aukšti atlyginimai, e, taip pat akcijomis įvairios premijos mokamos ir tai sumažina e, apmokestinamą pelną. Tai, aišku, teisėta. Taip, ponia? Ačiū, kad leidote man paaiškinti. Tai yra labai svarbus elementas. Tai yra e, modelis, kurį taiko jaunos novatoriškos įmonės Europoje. Tai e, modelis, kuris e, yra labai paplitęs ir kai kuriuose valstybėse narėse yra numatomas mokesnės išimtis, bent jau Prancūzijoje, ir tai yra virtualus modelis e, inovacijoms. Bent. Dar labai trumpai vienas klausimas. Jeigu aš teisingai supratau, ką jūs sakėte, intelektinė nuosavybė yra Keimanų salose ir tokiu būdu Facebookas gali labai greitai e, sureaguoti į besikeičiančią verslo aplinką. Kodėl nebūtų galima taip greitai reaguoti, jeigu intelektinė nuosavybė būtų Prancūzijoje arba Vokietijoje? Aš manau, kad mūsų pasirinktas modelis yra labai konso, konservatoriškas modelis. Tai yra įmonės, kurios uh, veikia užsienyje. Mes padėjome veikti e, užsienio šalyse po keturių metų ir laikomės bendro modelio. Tas modelis reikš, leidžia intelektinę nuosavybę perkelti į neutralią teritoriją, kuri leistų apimti visą pasaulį. Kaip e, sakė Niklas, Google atstovas, e, JAV apmokestina intelektinę nuosavybę visame pasaulyje ir uh, E, dėl to yra pasirenkamos neutros, neutralios teritorijos. E, labai įdomu, kad ketverius metus jau kažkas taip e, konservatoriškai elgėsi. Ne jums buvo jums nebus teiktas žodis, e, bet supratome jūsų mintį linksmą, ponė Meš. Ponas Makinon, atsiprašome, Amazon atstovas. Mes e, dėl politikos e, mokesčių galime pasakyti, kad Pirmiausiai, mes laikomės dabartinių teisės aktų ir e, laikysimės būsimų pakeitimų. E, laukiame dabar e, BEPS pasiūlymų ir, ir vykdysime juos, kai jie bus patvirtinti. Kai mes praskelbėme verslo iniciatyvas, jos pirmiausia skirtos vartotojams ir mes siekiame uh, paremti tai ir siekėme taikyti tokį modelį, kuris užtikrintų mūsų verslo augimą. Antras klausimas. MVI Mes manome, kad tos pačios taisyklės turi būti taikomos tiek e, MVI, tiek didelėms tarptautinėms bendrovėms. Šimtai tūkstančių bendrovių smulkių vidutinių e, pardavinėja mūsų platformoje. Jie tiek pelna, tiek mokė, e, nuostolį patiria. Man atrodo, kad visiems taisyklės turi būti vienodos. Taip pat noriu paminėti tam tikrus skirtumus ir ką galėtų padaryti Europa. Mes Manome, kad per ateinančius pusantrų metų reikia siekti, kad e, kaip galima daugiau šalių prisijungtų prie taip vadinamos daugia šalis priemonės. Paprastai dvi šalis, kai e, kartu veikia, pasirašomi dvi šaliai susitarimai mokesčių srityje, bet BEPS kontekste dabar daug šalių galės masiškai prisijungti prie e, pokyčių, naujų principų ir tokiu būdu atsiras e, vieninga erdvė veikti ir tiek mokesčių mokėtams, tiek mokesčių administracijoms tai labai svarbu ir tai turbūt bus mūsų vienas iš didžiausių prioritetų - užtikrinti vienodas sąlygas. Taip pat buvo pateikta klausimų apie mokesčių tarifus, E, pelną ir panašiai. Mes labai daug Europoje investuojame, daugiau kaip 35 tūkstančiai darbuotojų dirba Europoje. Mes ne visuomet labai daug pelno uždirbame, mūsų maža nedidelė, 2014 metais e, patyrėme bendrai nuostolį, ne, ne pelną. Taip mokesčiai pirmiausia, aišku, susijęs su pelnu, net su pajamomis, kaip kartais rašo spauda. Dar noriu pasakyti, kad mes visiškai pritarėme e, komiteto darbui, jis labai svarbus, gaila, negalėjome anksčiau atvykti dėl uh, to, kad dabar vyksta tyrimas, Europos komisija e, atlieka tyrimą dėl valstybės pagalbos ir tas e, tyrimas tęsiasi, dėl to negalime kalbėti apie nieką kitą išskyrus mokesčių politiką. E, tačiau e, pono Simono ir Toirerio klausimus norėčiau pakomentuoti, atsakyti juos. Mes Junknėje karalystėje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje ir Ispanijoje atidarėme savo skyrius, ten, kur turime e, svetainės, mes e, tą sprendimą prieimėme galvodami apie tai, kaip pasitarnauti geriau savo klientams. Rengėmės tam dviejus metus. Ir dėl to jūs pasakote už ataskaitas pagal šalis. Nes jūs dabar e, savo filialus e, įkūrėte tose šalise, kuriuose e, dirbate. Mes pasakome už atskaitami pagal šalis ir mes bendravome su mokesčių administracijomis ir norime paaiškinti kontekstą mūsų Amazon. Nepakankamai e, žinom apie tą kontekstą, nes nepakanka vien tik duomenų. Uh, first of all, I'd like to offer my Visų pirma, noriu atsiprašyti už pavėlavimą. Iš tikrųjų, taip vėlai buvome informuoti apie šį posėdį, kad labai sudėtinga buvo organizuotis atvykimą, bet mums tikrai džiugu, kad galime čia būti. Dabar dėl skaitmeninio verslo vienintelis dalykas, kas man būtų aktualu, kaip mokesčių komandos organizuotos, kaip organizuojama kontrolės funkcija, kad verslas žinotų apie mokesčius, ką, ką daryti su mokesčiais. Aš mielai pateikčiau ir platesnės informacijos, gal vėliau. Uh, per, per tas porą dabar suteiktų minučių labai sunku bus viską aptarti, tai gal pratesiant paskui vėliau pokalis būtų galima tai padaryti. Tiesiog politiko turi būti suformuota valdybos lygmenių, tokiuose kompanijose reikia pasakyti. Ir paskui jau, aišku, politikos vykdymas vykdomas per visą atitinkamą hierarchiją. Aišku, jeigu nevykdoma ta politika, tai yra problema, bet dažniausiai bendra politika apibrėžiama valdybos kabinete ir mm, paskui verslo komanda visą nusprendžia, kas atskaitingas, kas atsakingas, jeigu iškyla kažkoks tai mokesčių klausimas. Tai gal tiek aš galėčiau pakomentuoti šiuo klausimu. Buvo dar ir papildomų e, klausimų dėl MVI, bet man atrodo, kad gal tie klausimai nebūtų aktualūs bankų sektoriui. Monsieur. Dėkuoju, panas Robert. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū pirmininkė. Buvo klausimų visų pirma apie mokesčių planavimą, mokesčių departamentus, mokestinės lengvatas, naudą įvairią ir taip toliau. Ir, na, man atrodo, ir stambios ir smulkios kompanijos turi būti apmokestinamos vienodai. Stambiosios kompanijos uh, dirba daug didelėme skaičių valstybių ir aišku, tai tuomet situacija darosi sudėtingesnė. Aš suprantu, ką šis komitetas varsto, kokia gali atsirasti kažkokia tai papildoma galbūt nauda tokioms kompanijoms, ir, ir, ir, bet yra ir, ir aišku, ir dvigubo apmokestinimo problemos. Ir dabar galvojant apie BEPS ir pagrindinę logiką kad reikėtų apmokestinti um, viską ten, kur yra pagrindinė ekonominė veikla ir rizika. Tai aš noriu pasakyti, toks yra Barklė požiūris ir mes taip ir galvojame, kai žiūrime į mokesnį planavimą, kad koks jis bebūtų bankė. Uh, tas mokestinis planavimas ir aš kaip savo įžangą pasakiau, mes vadovavomės atitinkamais mokesčių principais, kuriuos patvirtino valdyba ir mano darbas yra jų laikytis. Pradedame nuo komercinės veiklos apibrėžimo. Aišku, nuo to viską pradedam, kaip ir visa valdyba, ir toliau yra aišku darbo su klientais visą praktiką, visą jurisdikciją ir taip toliau dėl mokesčių administracijos, kas uh, turi būti daroma. Tai manau, kad tai yra svarbiausia, žiūrint, kaip vykdomas visas mokestinis planavimas, kokia yra hierarchija, koks yra požiūris. Aišku, kad viskas yra suderinta iki aukščiausio, iki valdybos ligmens. Ir paskui mokesčių departamentas pateikia patarimus visiems padaliniams ir mano darbas yra prižiūrėti, kad viskas teisingai būtų daroma, laikantis mokesnio planavimo. Ačiū pirmininkė. O dabar kitos frakcijos, antras klausimų raudas, vadimacija kairių vardu. Es gibt ja den Song von Oasis, Don't Look Back in Anger, deswegen äh, aš... Na, aš susilaikysiu nuo piktų pastabų dėl to, kad į pirmąjį e, mūsų kvietimą atvykti komitetą neatsiliepėte, bet aišku, yra vienas dalykas vaikams pasakoti pasakas apie kalėdų senelį, o kitas dalykas yra kalbėti mūsų komitete, tai labai prašyčiau apsiriboti tik tai tiesa. Ir e, kai eina kalba, pavyzdžiui, apie mokesčių strategiją, e, Mokesčiai buvo smarkiai sumažinti. Aš kreipiuosi visus. Jeigu kas neatsakysite, tai reiškia, kad atsakymas yra taip. Taigi aš noriu paklausti, ar jūs esate bet kada, bet bent kada nors kreipėsi kokią partiją dėl o, mokesčių mažinimo atitinkamai už tam tikrą užmokestį, ar į kažkokią tai konsultacinę firmą, ar kaž, galbūt jūsų kažkokia tarpininkų kompanija ar konsultacinė kompanija yra kada nors kokiai nors partijai mokėti mokėjusių už tokią paslaugą. Jeigu jūs neatsakysite, tai aš darysiu prielaidą, kad atsakymas yra taip. Dabar Amazonė klausimas konkrečiai. Kalbėjote apie tai, kad Luksemburgas yra vienas iš svarbiausių verslo partnerių ir aš taip suprantu, kad e, Ponas Junkeris tuomet vėjo pareigas ir aišku, jūs dabar gal negalite nieko komentuoti, kadangi byla dar vyksta, tačiau uh, Aš norėčiau pateikti Jums klausimus raštu. Ir aš paprašysiu, kad Jūs atsakytumėte toks klausimus vėliau. O dabar noriu pasitarauti štai ko. dėl ataskaitų už kiekvieną individualią valstybę, mm, kiek jūs turite įvairių padalinių ir e, dukterinių kompanijų, kiek iš jų yra tik tai tos tai vadinamosios pašto dėžutės kompanijos, netikros kompanijos. Svengi Goldaver. Aš pats, Barkley kalbėjo apie mm, ataskaitas pagal kiekvieną valstybę. Jie pritarė tam, o kaip dėl Google ar Amazon, ar jūs dabar įsipareigotumėt, kad ateityje teiksite viešą informaciją dėl mokesčių, kaip kad jūsų kolegos yra padarę? Ir dar vienas dalykas, jūs ateidami į šį komitetą turėjote įsipareigoti sakyti tiesą ir tai, ką jūs pasakėte dėl Google, Facebook, uh, veiklos, dėl mm, jūsų veiklos Bermudose ar Kaimanų salose. Na, iš tikrųjų, jūs čia tik tai mums miglą pučiate pelno perkelimas reiškia, kad jums nebus taikomi mokesčiai, pavyzdžiui, JAV ir pasiteldami savo padaliniais tuose valstybėse jūs galite užsimti mokesnių dempingavimą Europoje. Tai ką jūs galite dėl to pasakyti? Ir galiausiai dėl Google norėčiau išgirsti. Kai eina kalba apie uh, e, bendramokesčių pelno bazę, uh, Bermuduose jūsų padalinys taip, kaip yra, ar įskaičiuojate ar ne. Toliau HB, HSBC. 20 procentas jūsų pelno mokama Hongkongė, to tai yra, kaip žinome, mokesnis rojus daugiau kaip pusė jūsų viso pelno mažmeninės bankininkystės srityje ir turto valdymo srityje yra deklaruojama Hongkongė. E. Norėčiau išgirsti, kodėl jūsų pelnas yra toks pelningas ten. Ir galiausiai dėl Facebook Ar turite kompanijų Niderlanduose, Luksemburgė, Šveicarijoje ir jei taip, tai kodėl? Ačiū pirmininkė. Uh, Vertinu tai, kad čia atvykę bankų atstovai pasisako už ataskaitas pagal kiekvieną atskirą valstybę. Tai tikrai yra puikus žestas, nereikėtų nei įstatymų naujų priiminėti, o tuo metu tokios kompanijos pateiktų savo ataskaitas už kiekvieną valstybę atskirai. Aš noriu kreiptis į HSBC banko atstovą 2008-2009 metų skandalę jūsų bankas irgi buvo įsivėlęs būtent dėl mokesčių vengimo. Ką jūs galėtumėte pasakyti, ar dabar mokesčių sistema yra, mokesčių planavimas yra kitoks jūsų bankė nei kad buvo tuo metu ir ką būtų galima padaryti, kad būtų išvengta tokio elgesio ateityje. O dabar kreipsiuosi į abiejų bankų atstovus. Norėčiau pabandyti suprasti, kodėl Mm, finansiniam subjektui yra patogu valdyti, mm, pavyzdžiui, padalinius Luksemburgė, o ne kitoje valstybėje. Kodėl jūs pasirinkote Luksemburgą? Google, Facebook, Amazon. Ar galėtumėt pateikti platesnės informacijos dėl uh, Mm, akcijų opcionų naudojimo, siekiant maži, mažiau mokesčių mokėti. Man atrodo, Facebook atstovė pasakė dėl jūsų mokėjimo paketo, koks yra modelis e, pageidautinas. Kaip taip yra, jūs parduodate prekes ir paslaugas, tai ar jūs neturėtumėt būti apmokestinami už tą pelną, kurį dėl jų gaunate? Uh, Kodėl jūs tą pelną taip mažinate, suteikdami tokius mokėjimo paketus savo darbuotojams? Nesvarbu, kad, kad ir kokie talentingi ar aukštų kvalifikacijų būtų. Ir galvojant apie mokesčių visus metodus, paremtus bruto pajamomis, ar tai nebūtų vienas iš būdų spręsti tokį klausimą? Manau. Panas ir ponai, aš nežinau, ar iš tikrųjų reikėtų dėkoti iš jūsų atvykimą čia, kadangi iš tikrųjų jums reikėjo pagrumoti lasdą, kad čia atvyktumėt. Dabar kai jau balsuota galutinėme balsavime komitete, jūs dabar atėjote čia, kad pažaistumėt pelę ir katę. Iš tikrųjų, Ar čia iš tikrųjų ne, nebūtų galima pasakyti, kad nuolatinis lobizmas komisijos atžvilgių suveikė dėl jūsų čia to atvykimo. Ir iš tikrųjų jums visai nekelia jokių moralinių problemų tas o, legalus ir nelegalus visas su, sukčiavimas fiskalinis. Ir pavyzdžiui, HSBC yra tiek metų jau tas skandalas tęsiasi ir o, dėl tų pinigų plovimo Šveicarijoje, dėl Meksikos kartelių, narkotikų ir taip toliau, dėl finansavimo vidurio rytų teroristų, dėl ko mes matėme padarinius šį savaitgalį Prancūzijoje. Markliai irgi. Um, galima sieti, irgi nelieka visiškai nuo šaly, negali išsisukti nuo visų uh, pareiškimų. Facebookas, pavyzdžiui, Google, aišku, pakeitė mūsų kasdienį gyvenimą, tai ne, ne, ne, ne, nepaneiksi, tačiau iš tikrųjų taip pat tai yra ir tokie instrumentai, kurie leidžia mūsų piliečių duomenys kasdien pavokti, kasdien jais manipuliuoti ir netinkamai su jais elgtis. Tas irgi yra tiesa, tas irgi visiškai puikiai žinoma. Taigi, iš tikrųjų, reikia galvoti apie tai, kad, kad tos kompanijos tarnauja ne mūsų piliečiam, o tik tai milijardierių interesams. Ir visas ES liberalus ekonomikos pasaulis jums leidžia tai daryti. Aš noriu jūs klau... dabar jums visiems penkiems pateikti klausimą, galvojant apie visą ekonominį, politinį pasaulį, apie tai, kad gal turėtumėte jūs pripažinti savo kaltę, ar jūs Ar jūsų manimu jūs neturėtumėt tie dabar į komitetą duoti pažadą, kad tikrai bendradarbiausit su, visomis, su visomis institucijomis visais lygmenimis? Mm, dėkui, gerbimas kolega. Vėl tą pačią seką, ponas Liumland. Ačiū. Pradėsiu nuo pirmojo klausimo dėl trečiosios šalis. Jeigu pasižiūrėsime į mokesčių struktūrą mm, didžiosiuose tarptautinėse bendrovėse, tai trečiosios šalis yra uh, labai svarbios, e, jų konsultacijos jums e, leidžia suvokti, kas yra gerai ir blogai daroma, leidžia vertinti, ar viskas yra teisinga ir tai yra gera praktika samdyti tokią trečią šalį, nes mes, kaip sakėme, tikrai esame tie, kuo dedamės, mes e, siekime laikytis įstatymo ir konsultantų turėjimas tikrai niekas bul, nėra blogai, bet aš ne apie tai klausiu, ar jūs atlyginate uh, E, konsultantus už tai, kad jie padeda jums sutaupyti mokesčių sąskaitą. Mes, kai naudojamės e, konsultantais, tai siekiam pirmiausia laikytis e, tų šalių, kuriuose veikiame įstatymą ir tai užtikrina. Galiu aš tada padaryti išvadą, kad atsakymas yra taip. Kitas klausimas, kuris buvo pateiktas, yra svarbus tai yra atskaitomi pagal šalis. Manau, kad Google ir kitos tarptautinės bendrovės pasisako už skaidrumą, mes mm, ne, tą darome e, daugelio Europos šalių atžvilgių ir e, visai nieko mes taip pat mm, e, turime specialų kainodaros, perdavimo kainodaros arba sandrų kainodaros susitarimą E, pagal tai nepriklausomai trečiai šaliai ar konsultaciniai bendroviai mokama toje šalyje, e, kurioje e, veikiama ir atsispindi tai ataskaitoje apie veiklą toje šalyje. Ir mes taip pat, kaip sakė kažkas iš svečių, turime prisiminti, kad yra mokestis mokamas nuo pelno, o ne pajamų. E, taigi mes e, palankiai žiūrime į atskaitomybę pagal šalis ir skaidrumui tikrai niekas nesipriešina. Tai yra svarbus dalykas. Ar jūs patys e, įsipareigoja esate atskelbti ataskait pagal šalį šiandieną. Mes pagal mūsų įstatus tą darome. Mes turime su filialai specialų susitarimą dėl sandorių kainodaros. daros Ar jūs tą darote e, dabar? Ar viešai skelbiamas tos ataskaitos? E, tai priklauso nuo šalies, bet jūs patys galite prisimti įsipareigojimus dėl atskaitomės, ar patys jūs esate įsipareigoję tą daryti mes, e, įsipareigojame tai laikytis taisyklių, kurias nustato vyriausybės tų šalių, kuriuose veikiame. Jūs galbūt nenorėjote tokio, nes tikėjotės kitokio atsakymų, bet jums buvo atsakyta. Atsakymas yra ne. Bet jūs laikotės teisės aktų. O dėl ketvirtojo klausimo, man atrodo, kad tai atitinka ką tik minėjus dalykus. Reikia e, pirmiausiai kalbėti apie teisės aktus Jie turėtų numatyti ir moralinius aspektus, kad tokiu būdu būtų galima užtikrinti, jog įstatymai visiems vienodai būtų taikomi mažiems ar dėliems e, sektoriaus atitinkamo veikėjams. Pone Reich, jūs nesakėte į dar vieną klausimą dėl mermudų. Gal galite pakartoti tą klausimą? E, Aš sakiau, kad jūs neteisingai pasakėte, kad permudų struktūra neturi įtakos e, vengiant mokesčių Europoje. Turi, nes jeigu reikėtų e, viską apmokestinti pagal JAV pelno mokesčio normas, būtų visai kitaip. Jūs neteisingai pasakėte ir gal galite pakomentuoti. Aš nesutinku su tuo. Mes sakėme, kad Bermudose. E, turime lėšas, kurios yra apmokestinamos JAV. Tai yra e, lėšos, kurios ir e, pelnas, kuris uždirbtas atliekant perdavimo kaino, taikant egzistuojančius perdavimo kainodaros principus ir mes lėšas naudojame investicijoms tolesnėms, pavyzdžiui, investicijoms į e, infrastruktūrą. O jeigu reikėtų grįžti į JAV, tai tuomet e, jūs mokėtumėte didesnį mokestį JAV. Jūs e, vengdami e, mokesčių Europoje, jūs užsitikrinate mokesčių atidėjimą pagal per bermudų struktūrą ir būkite atviri ir sąžininkai. Mūsų perdavimo kainodaros modelis yra patvirtinęs ir jūs galbūt kritikuojate tą susitarimą, bet vyriausybė turi numatyti pagal EBPO taisyklės. Ir norėčiau kaip tik paklausti jūsų raštiškai, tiksliai mums pasakyti, kokį poveikį tu, turi ta sistema. Nes e, noritume žinoti, kaip yra su mokesčiais Europoje ir JAV. Kiti klausimai. Man atrodo, kad jau viską atsakiau į viską. Ačiū, pabandysiu atsakyti visus klausimus, kurie man pateikti dėl trečiųjų šalių. E, Taip mes naudojamės e, konsultantų paslaugomis dėl tų pačių priežasčių, kurias pristatė Google. Jie leidžia mums užtikrinti, kad kai veikiame tam tikroje šalyje, viską darytume pagal uh, įstatymus egzistuojančius, turime mokesčių komandas, centre, bet nebūtinai viską tie žmonės žino apie mokesčių taisyklės, kurios visur e, taikomos smulkiai. Ir konsultacijos e, mums atrodo visiškai yra normalus įprastas dalykas. Dėl atskaitomybės pagal šalis, aš, aš neto klausiau jūsų aš klausčiau jūsų, ar jūs mokate trečiai šaliai, ar mok, pavyzdžiui, kažkokiai e, bendrovė, kuri padeda jums sutaupyti mokesčių. Mano šešiametis sunus galėtų suprasti tokį klausimą, manau, kad ir jūs tą suprantate. Gerbiamas deputatė, e, manyčiau, kad taip visiškai nėra. Jeigu aš suprantu jūsų klausimą teisingai, Teisingai tai jūs e, sakote, kad mes e, pasisamdome konsulus tam, kad jie mums e, leistų slopyti mokesčius. Tikrai taip nėra. Raštu būtų labai. Tai buvo labai e, tiklus klausimas, tai galėtumėte gal raštu atsakyti. Dėl atskaitomybės pagal šalis. Dar kartą. E, bijodama, rizikuodama pakartoti tai, kas jau buvo pasakyta. Mes laikomės visų reikalavimų skaidrumo, kurie e, egzistuoja šalyje. Mes skelbėme informaciją, kuri numatyta įstatymuose tose valstybėse, kuriuose dirbame. Jeigu visoje Europoje bus taikomas šis modelis e, atskaitomis pagal veiklą šalyse atskiruose, tai mes laikysime to modelio taip pat. Dėl Keimano salų. Jūs kalbėjote apie e, fiskalinį dempingą. Dar kartą noriu pasakyti, kad mes nepritarėme tokiam vertinimui, kaip uh, sakė mano kaimynas tai yra pajamos, kurios yra siemos su JAV ir kitas dalykas, tai niekaip neveikia Europos e, valstybių išskyrus Airiją, o dėl Airijos mes visiškai laikomės dabar galiojančių įstatymų toje šalyje ir taip pat sieksime laikytis visų pakeistų reikalavimų, kai jie atsiras. Dėl valstybių, kuriuose veikiame Niderlandai, mes turime biurą, e, Šveicarijoje neturime biurą, e, Luksemburgė turime juridinį asmenį registruotą, o dėl uh, akcijų, manau, kad tai yra tikrai įdomus klausimas. Norėjau atsisukti jūs, bet negaliu. Akcijos yra atlygio forma. E, siekiam atlyginti darbuotojams, e, skaitant naujas pradedančias veiklą įmonės, tai labai patrauklus modelis ir labai novatoriškas, reikia kalbėti apie, ir apie mažas įmonės, tai e, reikia suprasti, kad darbuotojai gauna ne tik atlyginimą, bet taip pat jie tampa įmonės akcininkais. Apie šį modelį labai daug kalbama mano šalyje, Prancūzijoje. Tai yra gana patraukli, labai tvirta priemonė, uh, ir novatoriškas elementas ekonomikai. Taigi tas modelis yra tikrai labai pažangus. Ačiū, dėkuoju. Makinen, banko atstovas. Pardon, excusez-moi, à chaque fois je vous... Atsiprašau, kas kart jūs pamirštu. Dišman, vicepirmininkas, prašau. Norėčiau grįžti prie šalių ataskaitų. Mes pridarėme tokioms ataskaitoms, nes manome, kad tai yra gera rizikos vertinimo priemonė mokesčių administracijoms. Ir tai yra puikiai galimybė joms taip pat suprasti įmonės, įmonių mokesčių aferas. Ir tokiu būdu mokesčių inspekcija susipažįsta su, susipažįsta su kontekstu ar reiktų viešai skelbti, mes manome, kad ne be papildomo išsamaus konteksto, tai gali klaidinti tokią informaciją ir dažnai toje, ten yra daug konfidencialios verslo informacijos apie pardavimus, pelną tose šalyse ir bendrai ta informacija nėra atskleidžiama, taigi mes nepasakome už tai, kad tos ataskaitos būtų viešos. Dabar dėl antrojo klausimo. Ar samdome mokesčių konsultantus? Taip. Ar naudojamės jais? Taip. Vis... Ne visose šalyse turime tokių konsultantų, bet e, ar mes mokame tiems konsultantams, kad jie sumažintų mūsų mokesčius. Ne, mes jiems mokame, kad jie galėtume geriau suprasti įvairių valstybių statymus. Pateiksiu paprastą pavyzdį. Pavyzdžiui, kai įžengiai naują šalį, gal reikia priimti sprendimą ar finansuoti su uh, skola ar akcinių kapitalų, kartais, e, kai skola finansuoja, sumažinami mokesčiai, o akcinių kapitalų ne. Ir kartais mes pasirenkame kapitalą, taigi suprasdami, kokių tai turės padarinių, priklausomai nuo to, kokio, kokios, kokio varianto rinksimės. Bet ar atlyginimas priklauso nuo sutaupytų mokesčių? Ne, aš neturiu tokios informacijos. Ir jūs galite patvirtinti tai raštu? Mes galėtumėme tą padaryti jau. Trečias klausimas buvo apie kompensacijas ir ar tai yra priemonė, kuria yra naudojamasi mokesčio automatizavimui. Ne, taip nėra. Akcijų kompensavimas yra svarbi kompensacijos dalis ir daug įmonių, įskaitant Amazonę, kur yra nuosavybės kultūra tvirta, apie tai nėra svarstama. Dėkoju. Dabar iškart jau, kaip jau sakiau, anksčiau periname prie bankų, ponas Makinen. Ačiū pirmininkė. Man buvo užduoti penki klausimai ir aš pabandysiu labai trumpai juos, juos atsakyti. Pirmasis klausimas buvo iš ponios Asibadal. Ar naudojame konsultantus ir ar jiems kokie tai nenumatyti mokesčiai mokami, atlyginimai mokami ne. Ir aš visuomet maniau, kad yra tokia labai sudėtingas rytis ir nežinai, ar patarėjas tau visuomet pateiks geriausius patarimus. Ir jie gali stengtis per daug, jeigu juos raginsi mokėjimais. Taigi aš nemanau, kad mes visuomet manime, kad nėra priimtina tą daryti. Man tai nėra priimtina ir aš žinau, kad daugelie mano kitų mokesčių direktoratų, ta idėja irgi nėra priimtina dėl tų pačių priežasčių. Kitas klausimas buvo apie tai, kiek turime filialų ir kiek yra tik tai pašto dėžutės įmonės iš jų. Filialų skaičių paskelbsime metų pabaigoje. Turime maždaug 800 visame pasaulyje sumažėjome nuo 1500, tiek buvo prieš 5-6 metus ir mūsų tikslas mažinti skaičių iki 600-550 iki 2016 metų pabaigos, 17 metų pradžios. Na, neturime nie kas yra tos pašto dėžutės įmonės, kas turime galvoje, bet aš galiu tik taip pasakyti, kad mes tiesiog bandome nesinaudoti tokiais filialais, kad būtų nukreiptas pelnas nuo ten, kur realiai jis yra gaunamas. Uh, filialai steigiami tik tam, kad atliktų verslo tikslą arba ten yra kažkokia tai na, istorija. Pavyzdžiui, jeigu jie, jie nevykdo veiklos, juos uždarome ir pagal pinigų plovimo procedūras nėra jokių galimybių tiems filialą, naudotis tais filialais. Niekas negali jais naudotis, įskaitant ir mūsų klientus, kad būtų pasislėpta nuo mokesčių inspekcijų. Mokesčių skaidrumas mums yra esminis dalykas ir uh, sąžiningas mokesčių mokėjimas tose šalyse, kur vykdome veiklą, mums yra esminis dalykas. Aš, SBC yra didžiulė įmonė. Ji pirmiausia buvo įsteigta Hongkonge ir į Europą mes įžengėme tik per pastarąjį 20 metį. 20 metį, taigi mums nėra neįprastos tos taip vadinamos egzotiškos šalis, bet tose šalis mes tikrai vykdome realų veiklą, ten yra mūsų vidaus veikla ir mes bankinkistės paslaugas vietoje teikiame. Tai vėlgi pabrėžia mūsų principą, kad reikia mokėti sąžininkai mokesčius ir užtikrinti mokesčių skaidrumą. Mes nesinaudojame pašto dėžučių mok, e, įmonėmis, kas lėstume, slėptumėme mokesčius arba slėptumėme savo klientus. Taigi pas jūs visur yra nemažai darbuotojų kiekviename tame filiale yra darbuotojų? Taip. Jeigu jums įdomu 14 metų kiekvienos šalies ataskaitas mes galėtumėme pateikti ir jūs patys pamatysite, jeigu norite, mes galime po to pasikalbėti ir aš tą mielai padarysiu. žinau, kad laiko nėra daug, 21 procentas mūsų pelno Hongkonge. Ir tik tai apibendinamas pasakysiu, kad tai yra mūsų namai, Mes po antrojo pasaulinio karo įsisteigėme tenais ir esame didelė, didelis bankas toje, tame, toje šalyje, vienas iš didžiausių bankų. Labai džiaugiamės galėdami dirbti toje jurisdikcijoje ir tikrai, jeigu nuvyksite tenais pažiūrėkti, koks yra didžiulis mūsų pastatas, 10 tūkstančių žmonių ten dirba taip pat tolimuosiuose rytuose yra daug darbuotojų. Tai yra real, real, realus verslas ir mes tuo verslu labai didžiuojamės. Kitas klausimas buvo kiek pakeitėme privatų, privačią bankininkystę. Mes iš principo pakeitėme kultūrą, mes sumažinome klientų skaičių iki tokio skaičiaus, kuriu, su kuriuo mūsų manimu galime tinkamai susitvarkyti ir taip mes taip pat pasirūpinome kiek įmanoma, kad jų reikalai būtų skaidrūs ir žinomi mokesčių inspekcijoms, tik tokiu būdu mes galime tinkamai veikti. Kodėl Luksemburgas dėl lėšų buvo pasirinktas Sunkinė karalystė, Mes apie tai kalbėjomės neseniai ir mes mielai norėtumėme jungtinės, jungtinės karalystės struktūras naudoti, tačiau tam tikros sistemos mus stabdo nuo to, ar tai mus labai liūdina, bet tai yra problema, kuri, kurią mes sprendėme kartu su jungtinės karalystės atitinkama institucija. Ačiū. Dabar dar vienas klausimų raundas. Liudek Niedermayer, EPP frakcijos vardu dvi minutės. Prašau, Liudekai. Ačiū. Atsiprašau, sako pirmininkas, pamiršau Barclays banką. Hebert iš Barclays banko, atsiprašau dar kartą. Jokių problemų, pirmininkė. Aš išgirdau du klausimus mums adresuotus ir aš atvirkšnė tvarka juos atsakysiu. Liuksemburgas, tas pats klausimas ir buvo ponui Makinės užduotas apie fondų valdymą Luksemburgė. Galiu tik tai pritarti tam, ką sakė ponas Makinis ir norėčiau pažymėti, kad Barklis Luksemburgė veikia jau eilę metų dėl to, kad yra svarbus finansinis centras Europoje. Ten yra daug talento, ten yra daug klientų, prieiga prie rinkų lengva, patraukli mokesčių sistema. Dėl to mums lengviau vykdyti verslą per investicinę bankininkystę ir išdo operacijas. Uh, Ir tai taip pat tai, kas buvo pasakyta, kad Luksemburgė labiau vengiama mokesčių nei Prancūz, Prancūzijoje. Aš tam nepritarčiau. Dėl patarėjų taip pat sutinku, kad mes naudojamės patarėjais lygiai taip pat kaip e, visi kiti. Aš tikrai nesu informuotas apie tai, kad kažkokie tai paslėpti mokėjimai mokami patarėja, patarėjams galbūt praeitie. Tokių dalykų buvo, bet aš manau, kad reiktų kalbėti apie dabartį. Ir kaip aš sakiau anksčiau, turime mokesčių principus, kuriuos įvedėme prieš trejus metus. Tada mes vykdėme daug pokyčių. Nuo 2013 metų mūsų bankininkistės kultūra yra pasikeitus. Aš tikiuosi, kad atsakiau klausimus. Dėkoju. Kągi, dabar paskutinis klausimų raundas. Liudek Niedermayer, dvi minutės. Ar tikrai dabar? Kągi, dėkoju, kad atvykote. Na, iš ties, man atrodo, ponė Monika iš Amazon kompanijos sakė, kad skaidrumas ir aiškumas yra labai svarbu verslo aplinkai ir taip pat Barklis mokesčių vadovas minėjo BPO e BEPS projektą ir taip pat CCTB, bendrąją mokestinę bazę. Aš norėčiau pasakyti, kad aiškumas, skaidrumas labai svarbu, lygiai taip pat kaip taisyklių taikymas. Taigi užduosiu du klausimus. Pirmiausia, kuri EBPO BEPS projekto dalis jūsų manimo yra pati naudingiausia, bandant pagerinti aiškumą, pritaikant pasaulinės mokesčių taisyklės ir kurios dalys jūs neramina. Kitas klausimas, trūksta aiškumo užtikrintumo. Tai nėra tik tai nacionalinių mokesčių kodeksuose slypinti problema, bet dažnai ir taikant tos mokesčių sistemas iškilo tų problemų. Taigi bendra mokestinė bazė, kurią pasiūlė prieš keletą metų komisija ir kam pritarė Europos parlamentas, yra labai svarbus žingsnis, mano manimu. Taigi aš norėčiau jūsų paklausti, kokia yra jūsų nuomonė apie šį projektą ir ar jūs rekomenduotumėte vyriausybėms pritarti šiam projektui dėl bendros mokestinės bazės. Ačiū, Liudekai. Eliza Ferreira, socialdemokratų frakcija. Ji irgi yra bendra pranešėja. Ačiū, aš kalbėsiu angliškai. Google įmonės atstovas minėjo, kad jūsų deklaruotas pelnas yra sukurtas vertės, bet vis tiek jūs 8,8 milijardo autorinių mokesčių į Bermudą nukreipėte Bermudų salas. Ir taip pat jūsų norėčiau sužinoti per Bermudų salas, kokias administracijas apgaudinėjate, ar europietiškas, ar amerikietiškas. Nes tikrai apgaudinėjate ir jūs pirminėme pasakymė to nepaneigėte. Dabar Facebookas mane labai nustebino jūsų pateiktą informaciją kas jūs sustiprinote mokėjimus Junktinėje karalystėje, nes vidiniai mokėjimai, skaitant premijas 2014 metais, turėtų vidutiniškai maždaug yra 210 tūkstančių svarų sterlingų. O jūs mokėjote mokesčiams, mokesčių inspekcijai Junktinėje karalystėje 4355 svarus. Tai reiškia, kad jūs nemokate ten toje vietoje, kur sukūrėte vertę arba iš vis nesukūrėte jokios vertės. Junktinėje karalystėje aš nesuprantu, kodėl ten vykdote veiklą, jeigu nesukūrėte vertės. Ir nesuprantu taip pat, kodėl pas jūs yra ten juridinis asmuo Luksemburgė, kokią veiklą jis vykdo, ar tai nėra centras, kur yra koncentruojamas pelnas. Ir taip pat kalbant apie biurą, Niderlanduose jūs irgi tai minėjote koks vaidmuo tokių subjektų, jeigu jie nesukuria vertės. Jie nesukuria vertės, jeigu, jeigu jie ten dirba tiek taip neveiksmingai. Taigi nesmantu, kokia tokios operacijos tiks, koks operacijos tikslas. Dėl Barklis aš norėčiau dar tiksliai sužinoti, kiek veiklos juk vykdote užjūrio, užjūrio teritorijose ir ką tai, kokią dalį tai sudaro jūsų vidinio verslo. Ačiū. EPP frakcijos atstovas Džodžio Kirkos. Ačiū. Pirmininkė, turiu du klausimus. Ar mokesčių sistema, su kuria susidarė jūsų korporacija Junktinėse Amerikos valstijose, yra daugiau ar mažiau griežtesnė nei mokestinės sistemos, kurios egzistuoja Europos Sąjungoje? Kalbant apie pelno apmokestinimą, ar galėtumėte trumpai palyginti šias dvi sistemas? Ir dar vienas dalykas, dar vienas klausimas. Norint skatint, norėdami skatinti jūsų korporacijos ilgalaikę strategiją, jūs bandote įtikinti, kad esate draugiški vartotojams, kad jūsų paslaugos ir produktai yra draugiški vartotojų atžvilgių ir kad jūs ketinate prisimti papildomą atsakomybę ir užtikrinti socialinę atsakomybę, saugoti aplinką, kovoti su pasauliniu skurdu ir panašiai. Tai kodėl jūs negalite būti draugiškesni mokesčių mokėtojų atžvilgiu tose šalyse, kur koncentruojate savo veiklą ir pelną? Ar tai jums per daug kainuoja? Ar taip yra dėl to, kad jūs manote, kad visuomeniai nesvarbu, kas moka mokesčius ir kur? Ar yra kitų priežasčių? Gal, ar norėtumėte, kad jūsų korporacija taptų draugiškesnė ES mokesčių mokėtojų atžvilgių? Ar tai nėra jūsų korporacijos strategijos dalis? Ačiū. Dėkoju ir galiausiai socialdemokratų frakcijos atstovė Velina Regner. Ačiū, Turiu klausimą ponui Habart iš Barclays banko. Kiek filialų jūs turite užjūrio teritorijose? Ir dar klausimas Facebooko atstoviai, poniai Reir. Mes jau bandėme iš jūsų išgauti daugiau aiškios informacijos. Jūsų finansinėse ataskaitėse jūs sakote, kad 40 procentų mokate mokesčių. Tai yra efektyvus mok mokesčio tarifas, 40 procentų, ką iš čia turite omenyje. Taip pat dėl lobisnės veiklos mes e, nekartą klausime apie skaidrės e, šalių ataskaitas. Kiek jūs investuojate į lobistinę veiklą? Ir personalo prasme, ir pinigų prasme, kiek vykdote lobistinės veiklos e, sprendimų prieimimo uh, institucijose dėl būtent mokesčių konkrečiai, kiek tos lobisnės veiklos vykdote. Mes dėl BEPS konsultacijų jau supratome, kad labai daug jūs kalbėjote, kad 90 procentų ateina iš verslo. Tai e, norėčiau sužinoti, kokią dalį čia užimtų lobistinė jūsų veikla. Ačiū. Dabar keisime tvarką, pasisakančiųjų tvarką kad būtų užtikrinta šiokia tokia pusiausvėra. Ir šį kartą pradėsime nuo pono Robert. Jūs e, susilaukite klausimo ne vieno, būtent apie Barclays banką. Ačiū, pirmininkė. Taigi, pirmiausia, e, du klausimai, kuriuos norėčiau pakomentuoti kiek mes veikiame užrio, Junktinės karalystės užrio teritorijose. Mūsų veiklos lygis yra išdėstytas mūsų šalių ataskaitose, praeitų metų šalių ataskaitose. Mes turime ataskaitas apie kiekvieną iš tų šalių, kur mes e, pateikėme bankų investicijų valdymo e, brokeriavimo paslaugų e, informaciją, ypatingai apie Džersį salą ir kitas teritorijas. Dabar kiek turime filialų, galiu pakomentuoti. 14 Gezi, Isle of Man, Džezi 24, Džezi saloje tiek, aš bent jau apie tiek esu informuotas. Ir dar norėčiau priminti, kad mes ten jau veikiame ilgai, esame svarbiausias darbdavys tose vietovėse. Aš klausiau ir dėl dydžio, kokio dydžio, kiek pelno deklaruoja tokie filialai. Atsiprašau. Tai 2014 metais, e, dabar žiūriu, 234 Džerzio saloje, 170 Isle of Man, Gazi nepažymėtas, nes žemiau tos vidutinės ribos. Taigi bendrai kalbant apie visą e, grupę mūsų, tai ta, tas procentas nedidelis, Aš sakiau, kad yra šalių ataskaitos, ten yra visos detalės, kiek yra darbuotojų, kiek mokesčių sumokėta. Detaliai yra pateikta ta informacija tose ataskaitose. Toliau dar pirmas klausimas buvo man užduotas dėl BEPS ir bendros mokestinės bazės. Man atrodo, pats naudingiausias BEPS aspektas yra susijęs su tuo, kad bus užtikrinama daugiau nuoseklumo, bus mažiau skirtumų, vienodesnės sąlygos įvairiose srityse. Ir vienas labai svarbus aspektas yra tai, kad labiau bus ūkio subjektai suderinti su apmokestinamu turtu. Mes bandome Batlis bankę laikytis tokio požiūrio ir man ypatingai patinka tos šalių ataskaitos. Ir kas mums nepatinka, kas kelia nerima, man atrodo tai, kad labai daug duomenų ir informacijos, kurią teiksime mokesčių inspekcijoms, kurios galės vertinti riziką, bet tai gali kita vertus reikalauti daugiau mokesčių dėl tam tikrų pelno elementų ir gali kilti nemažai ginčių su mokesčių inspekcijomis dėl galimybės dvigub, dėl dvigubo apmokestinimo, taigi reikalingas toksai pagerintas ginčių sprendimo mechanizmas, aš ta, tam pritarčiau ir apie tai irgi kalbėjau ir anksčiau, tokiu būdu čia reikalingas tikrai geras arbitražo elementas ir daug kas pasisakė palankiai dėl to ir kuo daugiau valstybių bus įtraukta, tuo geriau. Toliau dėl bendros mokestinės bazės. Bendra mokestinė bazė, jeigu ji egzistuotų, tikrai tai būtų labai sveikintina uh, verslo atžvilgių, jeigu 28 valstybės narėse būtų tos pačios taisyklės, tai aišku, supaprastintų mūsų veiklą ir taip pat, kaip komitetas pripažino savo ataskaitoje, reiktų daugiau derinti bendrus apskaitos standartus. Nesusidurėme su įvairiais apskaitos standartais ir kaip tie standartai yra taikomi valstybėse narėse kaip nustatomas apmokestinamo pelno elementas ir dėl to reikia, e, derinant mokesnę bazę, derinti ir apskaitos taisyklės. Ir taip pat, kaip mokesčio administracijos e, administruoja pačius mokesčius, čia irgi reikia daugiau nuoseklumo. Dėl konsoliduotos e, mokesnės bazės na, lyginant, kiek būtų tai naudinga ir kiek žalinga, aš manau, kad čia galbūt naudingiau negu kad naudingiau verslui negu kad nenaudingiau ir aišku, reiktų tai pritaikyti ir už ES ribų. Ir viskas priklausys nuo to, kaip tai bus suderinta. Aišku, apie tai reikia dar gerai pamastyti, nes gali tai suteikti daugiau kompleksiškumo, sudėtingumo, o ne paprastumo. Nes Barclays, pavyzdžiui, bankas tikrai veikia įvairiose šalyse. Dėkoju. Iš ties tai yra labai svarbi tema, kuri, apie, apie ką aš kalbėjau ir su EBPO atstovais. E, ponas Makinen. Ačiū pirmininkė. Dėl bendros mokesnės bazės, konsoliduotos pelno mokesčio bazės, aš tik tai galėčiau pritarti tam, ką sakė ponas Herbert. Tai yra prasmingas dalykas. Ir jeigu galėčiau paprašyti, ko nors tai prašyčiau aiškumo. Tai yra bendri jūsų pranešimo principai ir taip pat pranešime jūsų yra kalbama apie nuseklumą, esminius dalykus ir skaidrumą. Ir jeigu konsoliduota mokesnė bazė mums leistų užtikrinti daugiau nuseklumo, tai aš būčiau labai laimingas ir mielai tam pritarčiau. Nesu sunerimęs dėl to, kad gali būti numatyta bendra europinė formuliavimo sistema, jeigu ji bus sąžininga ir leis išvengti dvigubo apmokestinimo, nesąžiningų mokesčių, tai, tai yra sveikintina. Ir aišku, pačios suverenios valstybės, jeigu jos gali pasiūlyti tai, kas būtų naudinga, mes aišku tam irgi pritarsime, bet kol kas turime dirbti su ta sistema, kokia egzistuoja dabar ir tokia yra situacija. Dėl BEPS net nepridursiu kažko šalia to, ką sakė panas Herbert. Uh, man atrodo, tos rytys, kur mes esame sunerime, ypač finansų pramonės atstovai, tai yra finansinių mokėjimų klausimas, nes esame labai reguliuojama pramonė šaka ir bet kokie apribojimai nebūtų prasmingi, bet, kiek suprantu, bankinkystės sektoriaus jo ypatumus yra atsižvelgiama pagal BEP sistemą. BEPS administracijos e, BPO, tai yra tikrai labai puiku ir dar kitos rytys. Kur norėčiau, kurias norėčiau paminėti, tai yra daugia šalės priemonės. Tai būtų labai naudinga ir tada mes tiksliai žinotumėme, ko galime tikėtis iš įvairių administracijų, tačiau šalia to dar yra reikalingas veiksmingas ginčių sprendimo procesas, nes yra daug pavyzdžių, kai mes atliekame labai vertingą darbą vienoje jurisdikcijoje ir bandome tą padaryti ir kitoje jurisdikcijoje ir to padaryti mums neleidžiama. Ir tada keliama mums baudžiamoji byla dėl mokesčių, dėl to, kad netiesioginiai mokesčiai yra pritaikomi toms paslaugoms. Ir tai yra tam tikri tarifiniai barjerai. Ir galiausiai mes negalime realiai veikti pagal laisvos priekybos uh, taisyklės. Ir tai mums labai neramu, mes turime, aišku, gyventi toje situacijoje, bet aš bijau, kad BEPS sistema neišsprendžia tos problemos, nes ginčių sprendimo procedūra yra būtina. Ir gal tiek būtų. Ir dar tik tai norėčiau palinkėti sėkmės BEPS, nes ten yra trys svarbus principai, kurie visiškai atitinka mūsų banko veiklos dvasę. Ačiū esate teisus, kai sakote, kad labai svarbu, kad būtų numatyta ginčių sprendimo procedūra. Tai yra ta problema, su kuria susiduria federalinės valstybės, kur yra federaliniai mokesčiai ir regioniai ir valstybių mokesčiai, tai pasakytina apie JAV, Kanadą, Šveicariją ir taip pat kitas šalis. Amazonės atstovas. Atstovė. Atstovas. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau pakomentuoti politinius klausimus ir būtent kurie BEPS elementai mums yra patys svarbiausi. Šalių ataskaitos yra labai svarbus dalykas, aš to jau daugiau nekomentuosiu, nekomentuosiu ir per, perkelimų kainų paaiškinimai yra labai, turi būti, yra labai svarbus ir per uh, ateinančius mėnesius EBPO panašu dirbs daugiau šioje srityje, nes ji yra labai svarbi, nes jeigu įmonėms trūks aiškumo, išaugs ginčių skaičius, e, Baklės ir, ir kito banko atstovas tai minėjo, ir taip pat e, mes kaip mokesčių mokėtojai manome, kad tai yra gan nemenka rizika, taip pat manome, kad ginčių sprendimo mechanizmas, kur būtų, kuris būtų veiksmingas konkrečiame regione, kad e, tas procedūra būtų veiksminga, greita, tai yra labai svarbu. Taigi BEPS projekte tai būtų tie elementai, kurie mūsų vertinimu yra prioritetiniai. Toliau kitas klausimas dėl JAV mokesčių sistemos, ją lyginant su Europos mokesčių sistema. Kaip įsivaizduojate, tam matyt pritruks mums laiko, mes negalime per tas tris minutės palyginti tokių dalykų, tik tai E, norėčiau bendamas pasakyti, kad JAV tarifas yra didesnis 35 procentai nei daugelį Europos sistemų. Bazė šiek tiek yra mažesnė negu Europoje ir taip pat reiktų pasakyti, kad abiejose Atlanto pusėse paprastinimas būtų sveikintinas dalykas mokesčių sistemose. Ir dar papildysiu, Luxemburgas nuolatos yra minimas, tai aš norėčiau paaiškinti, kad uh, Mūsų europinis štabas yra Luksemburge, dabar turime daugiau nei tūkstantį darbuotojų Luksemburge, įskaitant ir mūsų Europos e, vadovus, Europos komandos vadovus ir mes ir toliau auksime Luksemburge dėl lobistinės veiklos. Amazon, Amazonė lobistinį biurą turi mažiau nei penki žmonės čia Briuselyje dirba lobistiniais klausimais. E, pavyzdžiui, tokiais klausimais kaip vieninga bendra skaitmeninė rinka Ir čia mes iš tiesų pritarėme parlamento pozicijai, kad reikia visas įmanomas kliūtis tai rinkai kuo greičiau pašalinti. Dėkui. Pone Facebook, nežinau, kodėl mane taip vadina. Kalbant apie BEPS pateiktus klausimus, galėčiau pritarti nemažai tų dalykų, kurie buvo išsakyti kalbant apie EBPO, e, tos diskusijas, kurios ten vyksta, tai jų pagrindinis tikslas yra sukurti e, harmonizuotas ir sąveikaujančias taisyklės ir mes manome, kad EBPO yra idealus forumas siekiant tokio tikslo. visų darbų, kurie atliekami BEPS srityje. Čia taip pat reikia nepamiršti ir švietimo aspekto. Paskalis su kolegomis, manau, čia labai neblogą darbą yra atlikęs. Bet aišku, dar yra dalykų, kuriuos reikia tobulinti, mm, kalbant apie mokesčių bazės eroziją ir pelno perkelimą BEPS. Tai dar daug yra uh, dalykų. Uh, tai pirmiausia apibrieštis dėl nuolatinės buveinės ir dėl kitų svarbiausių su tuo susijusių dalykų, dėl, pavyzdžiui, kaip kainodaros e, apibrėžimas, sandorių kainų apibrėžimas ir taip toliau. Ir mums e, visi šie darbai e, tarptautiniu mastu yra labai svarbus ir labai džiaugiamės, kad tie darbai vyksta, o dėl um, bendros konsoliduotos pelno mokesčio bazės, manau, jau atsakiau į klausimus, kalbant mm, apie ponios Ferrerą klausimą. Tai norėčiau pasakyti štai ką. 14 metai Anglijoje mums buvo svarbus metai. E, vertinome e, savo išteklius, atlikome išteklių apskaitą ir mm, nustatėme, kad galima, e, kad, kad daug kas nepatenka į mokesčių taikymo sritį, dėl to uh, mažai mokesčių mokėjome tais metais Anglijoje. O kalbant apie tas mokesčių vengimo e, teorijas, e, nėra to vadinamo olandiško sumuštinio ar kitų panašių metodikų. Kalbant apie Luksemburgą ir veikimą Luksemburgė, dabar neturiu uh, išsamios informacijos apie tai, bet galiu vieną dalyką pasakyti. Kodėl steigiamasi Luksemburgė? Dėl to, kad labai aiškios sąlygos yra nustatytos ir įmonės iš ten labai mm, sklandžiai gali vykdyti tarptautinės mm, operacijas, bet Luksemburgė mes neturime jokių mokesčių lengvatų. Tikrai norėčiau jūs e, užtikrinti. E, atsiprašau, jūs galite pasakyti, klausė parlamentarė, kad jūsų biuras uh, e, Liuksemburgė nesinaudoja jokio mokesčių lengvatom, kad Liuksemburgas jam nėra mokesčių rojus. Ar galite raštu tą patvirtinti? Kalbėtoja, taip galiu. Uh, Kaip jau minėjau, Luksemburgė pas mus yra tik tai buhalterija e, ir marketingo skyrius. O kaip tada pelnas, jis e, keliauja į Kaimanų salas ar kaip? O noriu pasakyti, kad mūsų operacijose, mūsų veikloje nėra taip vadinamo olandiško sumuštinio e, metodikos. Klausimas, tai kaip jūs tada į Kaimanų salas pelną pervedate? Atsakymas. Aš nelabai žinau, kaip atsakyti tą klausimą, bet per, per Niderlandus to nedarome. Tai paslaptis. Atsakymas ne, tai nėra paslaptis, bet nenorėčiau jūsų klaidinti. Manęs taip pat dar klausė dėl Facebooko mokamų mokesčių dydžio. JAV jis sudarė 40 procentų 14 metais. Kaip tai apskaičiuojama? Tai apskaičiuojama e, pagal taisyklės, e, kurios taikomos SSI. E, aš galiu jum pateikti visą išsame informaciją. Buvo taip pat klausimas dėl lobizmo. Taip, mes Europoje, mm, JAV užsimame lobizmu, ši mūsų veikla yra visiškai skaidri ir mes apie tai skelbėme visą informaciją. Dėkui. Dabar ponas Liunvald. Dėkui dėl BEPS. Jau daug kas buvo pasakyta. Aš norėčiau pasakyti, kad analizė, e, kuri yra atlikta yra labai svarbi. Žinome, kokią dabar situaciją veikla be apsrityje prasidėjo prieš dviejus metus, nes mes norime aiškios nediskriminacinės e, mokesčių įstatyminės bazės Ir e, tas ir bandoma daryti, tik aišku lieka klausimas, kaip visą tai galėsime praktiškai gyvendinti. Ko reikia dabar, reikia koordinuoti veiksmus ne tik Europoje, bet ir kitose šalise. O kai pradėsime įgyvendinti BEPS e, taisyklės, tai nebus taip paprasta, nes tai yra 600 puslapių dokumentas. Dabar Bermuda. Mm, trikampis. Bermudos, mm, bermu, Bermudose esančios lėšos yra apmokestinamos JAV. Nes JAV yra ta vieta, kur tas lėšas reikia apmokestinti. lėšos, jei jos atkeliautų į JAV iš Bermudų, tai jos būtų apmokestintos JAV. Bet mes tas lėšas laikome Bermuduose, kad galėtume investuoti. Jūs teisus, ne Bermuduose ta vertė yra sukurta. Klausimas. Bet jūsų veikla Airijoje ir Niderlanduose kūrė vertę ir kur tada jūs tą vertę deklaruojate? Atsakymas mes deklaruojame Airijoje ir mokome, mokame mokesčius Airijoje. Ir ta jūsų pelno deklaracija, kurią pateikėte Airijoje, ją galėtumėt e, mums parodyti. Jis yra atvira. Kitas klausimas - mokesčių režimai sunku lyginti JAV mokesčių sistemą ir europinę mokesčių sistemą, nes jos remiasi kitokiais principais, bet mes, aišku, stengiamės atitikti mokesčių reikalavimus m, mm, tose valstybėse, kuriuose dirbame. 80 procentų visų savo mokesčių mes mokame JAV. Ir norėčiau pasakyti, kad taip mes dalyvaujame dialoge, diskusijose su EBPO, su visais, kas nori su mumis diskutuoti, galite e, tokią mūsų veiklą pavadinti lobizmu, bet mes iš tiesų norime, kad mokesčių įstatymai būtų aiškus, nediskriminaciniai ir e, sąžiningi. Klausimas Bet tie jūsų pinigai, kurie yra Bermudoje, jie niekur neapmokestinami, nes jie nekeliauja į JAV, kur jie galėtų būti apmokestinti. Jie guli Bermudose ir nei vienoje šalyje nėra apmokestinami. Atsakymas. Jeigu jie atkeliautų į JAV, tai jie būtų apmokestinti. Klausimas, bet jie dėl to ir nekeliauja, kad nebūtų apmokestinti. Dėkoju. Pirmininkė, norėčiau nedidelio paaiškinimo paprašyti iš mūsų prelegentų. Taigi, jūs minėjote, kad kad kalbėjote apie JAV e, ir Europos Sąjungą kaip neturinčią poveikio Ką jūs konkrečiai turėjot galvoje, ar ES ar valstybės narės? Jūs sakėte, kad jei jūsų mokesčiai, jei jūs nemokate mokesčių JAV, tai tai niekaip neveikia ES. Kalbėtojas nusisukęs nuo mikrofono, tai neįmanoma išversti atsakymo. Pirmininkas, JAV turi tą vadinamą atidėjimų sistemą, deferral, jei aš tinkamai ją suprantu. Tai pelnas gautas ne JAV teritorijoje, ne iškart apmokestinamas. Jis, tas apmokestinimas nukeliamas į 22 arba į 23 verslo ciklą. Uh, Kenedžio administracija buvo mm, pakeitus šią situaciją, bet Reigano administracija vėl grįžo prie šių taisyklių, prie pelno apmokestinimo atidėjimo. Dėkoju kalbėtojam ir norėčiau dar priminti, kad mums reikia uh, Google teksto, uh, kuriame būtų pateikti atsakymai į mūsų, klausimai, į mūsų klausimus. Tos dvi mokesčių vengimo metodikos, taip vadinama dviguba airiška ir uh, olandiškas uh, sumuštinis, yra metodikos, kuriuom naudojasi ir Amerikos, ir Europos įmonės. Kalbant apie honorarus, uh, kurie mokami, uh, mokesčių patarėjams Facebookas patvirtino, kad tie honorarai mokesčių patarėjams nėra proporcingai susiję e, su nesumokėtų mokesčių, e, su nuslėptų mokesčių suma. Pone Eva Žoly prašė, kad būtų pateikta informacija, kiek įmonėms kainuoja finansiniai patarėjai. Ta prasme, kiek uh, jos sumoka e, tom m, mm, tiem finansiniam patarėjam, kokie yra jų honorarai. Mes tikimės, kad iki savaitės pabaigos gausime atsakymus į šios klausimas ir m, mm, tuos atsakymus galite siūsti arba elektroniniu paštu e, per Google arba siuntiniais e, per Amazon e, arba e, per Facebooką, per socialinius tinklus. Dabar darome minutės pertrauką ir pereisime prie tolesnio mūsų diskusijų etapo.